kad e, bus laikomas susitarimo. Jeigu ES agentūra Europolas mano, kad ji neprivalo laikytis ES sutarties šiuo atveju susitarimo ketvirto straipsnio, tai viskas negali funkcionuoti. Ir tada kyla klausimas, ar apskritai e, ateityje reikėtų tokių susitarimų. Uh, Ar tokie susitarimai nekelia pavojaus parlamento, taip pat ir mūsų komiteto įvaišiui? Mes bendraudami su savo piliečiais turėtumėm aiškiai pasakyti, kad jeigu mes kažkokį įstatymą ar teisės aktą primame, jis ir yra įgyventinamas paraidžiui. Uh, SWIFT sustarimo atveju taip nebuvo padaryta. Pagal ketvirtą straipsnį teigiama, kad užklausos turėtų būti kiek įmanoma glaustesnės. Tačiau e, e, jūsų pranešime kalbama apie visiškai ką kitką. Kalbama apie tai, kad trūko prieigos prie dokumentų. Taip pat e, turėtų būti raštu fiksuojama, kokie dokumentai yra pateikiami. Iš jūsų pranešimo uh, Aišku, kad Europolas žodžiu bendrauja su JAV. Vis dėlto reikia nepamiršti, kad kalbame apie labai jautrių mūsų piliečių domenų perdavimą teisėtų tikslu. Tačiau negali būti taip, kad e, būtų pažemintas saugumo lygis. Vis dėlto mes esame raminami, kad e, bus saugikliai tačiau vėlgi gyventinant susitarimą saugiklių nesilaikoma. Vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad e, tokia praktika silpnina piliečių pasitikėjimą. Ir aš manau, kad čia turėtume būti labai atsargus, kad nepasuktumėm neteisingų kelių. Aš perskaičiau jūsų pranešimą, 5-6 puslapius ir pastebėjau, kad daugiausia kartosi žodis impossible, neįmanoma. Na, aš nežinau, ką mes patys galėtumėm dabar padaryti, tačiau aš asmeniškai norėčiau žinoti, kaip Europolo vadovas gali paaiškinti tokią situaciją, kaip gali būti taip, kad neįmanoma patikrinti uh, situacijos dėl to, kad kai kurie dokumentai laikomi slaptai, su jais nesuteikiama prieiga susipažinti ir Europolas nesilaiko savo prievalės e, informuoti domenų apsaugos agentūras tam, kad jos galėtų atsakyti savo piliečių užklausas. Aš pats kreipiausi Vokietijos domenų apsaugos agentūrą ir pasiteiravau, uh, Ar aš galėčiau gauti informaciją apie tai, kokios apie mano finansinės transakcijas buvo e, pateikta JAV. Prabėgus pusmečiui, man atsakymas nebuvo pateiktas. vis dėlto reikia nepamiršti, kad JAF nori turėti ne vien tik mano asmens duomenis, bet ir mano finansinius duomenis. Ir jie yra saugomi. Ir aš tiesiog negaliu žinoti, kas apie mane yra žinoma. Po pusės metų Vokietijos duomenų apsaugos agentūra nesugebėjo man pasakyti, e, kokie mano duomenys buvo perduoti ir kas juos turi. Taigi mano e, pagrindinė asmeninė išvada būtų tokia. Prabėgus šešiems mėnesiams nuo SWIFT susitarimo taikymo, viskas vyksta lygiai taip pat kaip ir anksčiau, tačiau tuo pat metu nėra saugomos piliečių pagrindinės teisės, asmens duomenis. Man atrodo, apskritai buvo galima atsisakyti tokio susitarimo. Valstybės galėtų tartis tarpusavyje. Vis tiek nekreipiame dėmesio į šį susitarimą. Aš manau, kad kiekviena frakcija galėtų užginčyti uh, šio susitarimo taikymą. Aš norėčiau, kad Europolo vadovas paaiškintų, kodėl nebuvo laikytasi ketvirto straipsnio. Aš taip pat tikiuosi, kad ir komisija patiks e, konkrečias išvadas, ką ketina toliau daryti, dabartinės jos rekomendacijos yra visai nenaudingos. Ir aš manau, kad iš viso galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kad reikia atsisakyti SWIFT susitarimo, nes nėra laikomasi šio susitarimo apsaugos nuostatų. Mes tokio susitarimo, mes taip tikrai nenorėjome ir esant tokiai situacijai mes negalime dirbti. Ačiū. Mr. Alvaro. Ačiū, ponai Alvaro. Dabar suteiksiu žodį koordinatoriams. Ponas Busutil, prašom. Thank you, Mr. Chairman. I wish to make two... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti dvi pastabas. Visų pirma, dėl procedūros, na, o paskui dar pati, pačios temos. Dėl procedūros. Man truputį keistoka, kad dabar kalbame apie tyrimus, kurie buvo atlikti lapkričio mėnesį, apie ataskaitą, kuri buvo patvirtinta gruodį. Na, o tik kovo mėnesį mes gavome pranešimą spaudai. Aš norėčiau, kad kas nors paaiškintų, kodėl mes turėjome laukti tiek ilgai, kol gavome šią informaciją. Na, dabar apie esmę. Aš suprantu, uh, kad JSB išvada yra tokia, kad neįmanoma įvertinti, ar perduotų duomenų kiekis buvo proporcingas ir reikalingas atsižvelgiant į nurodytas priežastis. Aš kažkaip nesu nustebęs. Kai praėjusiais metais vyko dėrybos, ko gero kiti kolegos tai prisimena, mes taip pat nebuvome patenkinti. Mūsų netenkino E, tas saugiklis, kad Europolas viską turėtų tikrinti. Na, bet šiandien mes manome, kad galbūt reikėtų papildomų saugiklių. Galbūt Vašingtone reikėtų konstatuoti, kad Europolas negali e, kontroliuoti, kas yra daroma su tais duomenimis, kurie patenka į Vašingtoną. Europolas tiesiog siunčia duomenų didelį kiekį, jis nelabai žino jų turinio. Mums reikia e, papildomą saugiklio, o būtent tam tikro prižiūrėtojo, kuris tikrintų e, labai detaliai Vašingtono užklausas ponas Alvaro. Aš norėčiau sužinoti, ar tas prižiūrėtas tikrai dabar gerai atlieka savo darbą. Manęs nenustebino, kad e, SWIFT susitarimo įgyvendinimas nėra patenkinamas. Aš vis dėlto tikiuosi, kad e, prižiūrėtojas, stebėtojas e, puikiai atlieka savo darbą ir aš komisijai rytoj pateiksiu tą klausimą. Yra dar du saugikliai. Pirmasis štai koks. Kadangi mes buvome nepatenkinti tuo, kad nuolat yra perdodami duomenų blokai, mūsų parlamentas prašė UFTP sustabdyti duomenų perdavimą blokais. Man būtų įdomu sužinoti, kas dabar vyksta su UFTP. Na ir galiausiai Turime yra ir nuostata dėl bendrosios peržiūros. Tos peržiūros metu reikėtų įvertinti ne vien tik Europolo vaidmenį šiame susitarime, bet ir platesnėme kontekste. Aš tikiuosi, kad tą peržiūrą mes gausime ir aš su nekantrumu, laukiame, ne, su nekantrumu laukiu šitokios informacijos iš komisijos. Klot Moralės, prašom. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš uh, prisimenu, kokios pastabos buvo išsakytos dėrybų pradžioje. Pasakysiu, kuo šiuo metu yra susirūpinusi mūsų frakcija. Kaip jau buvo sakyta, kaip kad sakė ponas Alvaro ir kiti, kad uh, pranešime, kurį pateikė JSB, buvo neišvengiamai pasakyta, kad kad e, nebuvo patenkinti atitikties reikalavimai. Dabar susiklostė tokia e, situacija, kad pagal SWIFT susitarimą yra pernelyg bendrai perdodami bankiniai duomenys. Apie tai jau kalbėjo ir kiti komiteto nariai. Mūsų frakcija norėjo, kad e, būtų aiškiau suformuluotas ketvirto straipsnio, straipsnio antroji dalis. Reikėjo numatyti aiškius patikros kriterijus Europolui. Taip pat reikėtų įvertinti, ar būtina tokius duomenis pateikti kovojant su terorizmu. Tai turėtų būti taip pat aiškiai paminėta užklausoje. JSB teisingai pastebėjo, kad nepakanka žodinių JAV paaiškinimo. Pritariu ponui Alvaro. Tikrai e, žodiniai susitarimai sukuria neįmanomas situacijas. Tai negali užtikrinti konfidencialumą. Taigi mes turėtumėm aiškiai pasakyti, kad reikia pateikti raštišką paaiškinimą prie kiekvienos užklausos ir e, remiančius dokumentus ir visą tai turėtų būti siunčiama Europolui. Reikėtų rasti ilgalaikį sprendimą dėl domenų keitimosi. Kaip jau sakėme anksčiau, komisija turėtų pateikti taip pat savo pasiūlymą, tai buvo dalis susitarimo paketo. Mes norėtumėm e, paraginti komisiją laikytis tokio susitarimo. Vis dėlto tai nereiškia, kad UFTP e, programa yra neišvengiama, tačiau mes vis dėlto turėtumėm laikytis ES teisės aktų įgyvendinami SWIFT susitarimą. Tokia yra mūsų frakcijos pozicija. Uh, Ir jeigu viskas, visi tie domenų mainai vyksta pernelik abstrakčiai, tai mums kila pasitikėjimo, pasitikėjimo problemų ir būtų įdomu sužinoti, ką toliau ketinama daryti su šią situaciją. Ačiū toliau žaliųjų frakcijos vardu. Uh, Pane Weber, kalbėsiu labai trumpai. Ačiū. Aš nenorėčiau gilintis į detalės apie tai, kai parlamente buvo patvirtintas šis susitarimas. Aš buvau viena iš tų, kurie pritarė šiam susitarimui, galbūt tai buvo mano klaida. Ir dabar aš norėčiau pateikti štai kokį klausimą. Dėl pasitikėjimo Europolų kaip Europinė agentūra. Aš tikrai norėčiau paremti Europolą, tačiau šiuo metu aš esu pasimetusi, aš nežinau, kokią poziciją turėčiau užimti. Uh, Paaiškinkite man. Kam turėtų atsakyti Europolo vadovas, kokiai tarybai? Man atrodo, JSB. Ir jeigu. Ir taip pat noriu pasakyti, kad Europolo vadovas buvo mūsų komitete prieš porą savaičių. Uh, Jis kalbėjo apie darbą su amerikiečiais, tačiau jis niekada nepaminėjo, kad Europolas teikia duomenis remdamasis žodiniais susitarimais. Tokio fakto slėpimas nuo Europos parlamento yra iš tikrųjų didžiulė klaida. Kągi mes jį vėl pasikviesime. Aš tikiuosi, kad iki to laiko jau turėsime ir jūsų pranešimą. Taigi, pakviesime Europolo vadovą ir paprašysime pasiaiškinimo. Tačiau aš norėčiau išsiaiškinti, kaip jūs ketinate išspręsti šią problemą. Ačiū. Greens, Toliau žaliųjų frakcijos vardu ponas Albrecht. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad pritariu tam, kad būtų geriausia, jeigu E, ponas Weingart e, tiesiogiai atsakytų iš šios klausimus, mes kaip parlamentas taip pat turėtumėm kontroliuoti Europolą. Tai yra ir dalis šios diskusijos. Na ir mano taip pat ir žaliųjų frakcijai susidaro toks įspūdis, kad jau vasara buvo aišku, kad šis susitarimas netitinka mūsų konstitucinių principų ir pagrindinių teisų įtvirtintų Europos Sąjungoje. Uh, Mes kalbame apie domenų siuntimą blokais, dideliais kiekiais. Na ir būtent e, mes anksčiau tai kritikavome, nes kai duomenys yra siunčiami blokais, to neįmanoma kontroliuoti, neįmanoma individualiai patikrinti, užginčyti tokių duomenų siuntimą. Uh, Na ir neaišku, kokie duomenys buvo apdoroti, kokie ne. Taigi man susidaro toks įspūdis, kad yra visiškai aišku, kad šis susitarimas netitinka mūsų konstitucinių principų. Jis netitinka valstybių narių konstitucinių principų ir aš manau, kad mes kaip Europos parlamentas turėtumėm pasidaryti išvadas. Ši ataskaita labai aiškiai rodo, kad yra pažeidimo ir joks ES teismas ypač Europos žmogaus teisų ir Europos teisingumo teismas, nepritartų tokiam sustarimui. Jis sakytų, ne, toks sustarimas yra netvarkoji. Aš manau, kad geriausia išvada būtų tokia, tokį sustarimą reikėtų atšaukti. Man atrodo, kad mes patys susikūrėme savo problemų. Šią problemą nesukūrė, Europo, nesukūrė uh, JAV. Mes patys patvirtiname tokį susitarimą ir mane domintų, ko mes tikime šiame parlamente. Viena yra aišku, šis sustarimas netitinka mūsų principų ir teisės aktų. Panas Kirkov. Pirmininkė, jūs esate teisus tai paminėdamas, tačiau asmeniškai aš taip pat irgi esu nustebęs, aš labai remiau šitą sustarimą tada, kai jį tvirtiname. Ir aš ginčiausi labai su tais parlamentarais, kurie puolė jungtinės valstijas, kaltino jas, kad jie netinkamai apdaro duomenys ir panašiai, bet, bet, man dabar sudaro įspūdis, kad čia nesprendžiame iš tikrųjų problemų. FTB yra ar jisai tinkamas instrumentas kovoti su terorizmu. Tikrai noriu priminti, kad aš anksčiau labai rėmiau šitą sistemą. Aš manau, kad ji veiksminga, jeigu mes turime visus saugiklius, leidžiant užtikrinti piliečių teisės Tačiau tai, kad dabar išgirdau, manęs visiškai neįtikino. Viską, ką aš išgirdau, nedaug kas buvo pasakyta, bet viską, ką, kas šiandien popiet buvo pasakyta, yra perdėm neaišku ir net negali komitetas kažkokio net išvadas pasidaryti apie tai, ar Europolo vaidmuo yra šimto procentų, tarkime, teisėtas ir, ir apskritai įtikinamas. Tikrai apgailestautina, ponas pirmininkė. Tikrai čia didžiulė problema, jeigu mūsų Europinės institucijos nesugeba mums pateikti duomenų, kurių mums reikia. Informacijos, beje, kurią mes turime teisę gauti. Norėčiau, kad man patvirtintumėt, jog duomenų perdama taisyklės, kuriams mes pritarėme, yra taikomos šimtų procentų ir tikrai norėčiau, kad kuo greičiau mums būtų pasakyta, ar mes gausime aiškesnius atsakymus iš mums atskaitingų institucijų. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Ačiū ir Europolo agentūros atstovai ponia Izabel Krus už pranešimą. Visų pirma, manau, kad mes turime užtikrinti veiksmingą konsultavimą su Europos parlamentu. Europos parlamentas turi tinkamai susipažinti su pranešimu, visų pranešimu E, su tuo pranešimu taip pat, kurį gavo taryba, kuris laikomas konfidencialiu atset. Mes turime turėti prieigą prie šių domenų, kad galėtumėm įsitikinti dėl SWIFT sistemos tinkamumą. Aišku, dar parlamentui teks dar kautis, jau nekartą kovėmės. Kovėmės dėl to dokumento, kuris yra tarybos rankose. Deja, mes per daug esame pripratę prie tokių mūšių, bet mes privalome gauti prieigą prie šių domenų. Toliau, tas kontrolierius jungtinėse valstijose. Taigi mes turime tą kontrolierių, mes paprašėme, kad tas asmo apskritai būtų, tas postas būtų sukurtas, ten vietoje įsveiktų. Ir po to, kai mes jau tiek kovojame, kad tas postas būtų sukurtas, kad, būt, kad paskirtumėm tą asmenį, vardintumėm tą vardą, po to mums niekada niekas net nesiteikė paaiškinti, kodėl šito atstovo vardas, beje tai moteris, turėjo būti toks slaptas šitiek ilgai, kuomet tai yra asmo, kuris atstovauja valstybių narių piliečių interesus. Tai gal tas asmo gali mums paaiškinti, kas vyksta jungtinėse valstijose galų gale, nes tai, kas mums dabar buvo pasakyta, tai buvo kalbama tik tai, kas, apie tai, kas vyksta jungtinėse valstijose, kitoje tanto pusėje. Manau, kad tai tikrai klaidingas startas. Buvo kalbama apie PNR. Ir dėl šio klausimo, nepriklausomai ar remiam ar neremiam šitą apskritai susitarimą, parlamentas pasitikėjo savo partneriais, tie, kurie dėrėjosi dėl SWIFT. Ir dabar taip išeina, kad tie partneriai išdavė parlamento pasitikėjimą, jeigu aš gerai suprantu jūsų žodžius. Taigi aš manau, kad dėl ateities sustarimų reikės mums būti daug reiklesniems. Ir manau, kad taryba ir komisija turėtų atsižvelgti tai, ką aš sakau. Ir tai taip pat yra blogas startas ir SWIFT. Blogą reputaciją tiesiog kūrėme. Jeigu teisingumo teismo, į teisingumo teismą būtų kreiptasi, arba netgi į kažkokias tarptautinės instancijas dėl to. Dabar grįžtų prie esmės ponios Krus pranešimo. Yra tikrai daug nerima keliančių dalykų. Aštuoni buvo prašymai duomenų pateikimo. Tai reiškia, kad per tiek keletą mėnesių buvo paprašyta pakankamai didelio kiekio duomenų Parlamentas visuomet priešinusi tokiam e, domenų perdavimui blokų. Amerikiečiai visuomet tiesiai šviesiai kalbėjo, kad tai yra labai svarbu jiems gauti duomenis blokų. Tai vienas dalykas, o kitas nerima keliantis dalykas yra tai, kad šitie duomenys yra susijęs su atitinkamais geografiniais regionais. Tam tikro regiono, tam tikro nario, tam, tikro, tam tikrų momentų, tarkime, kažkaip surinkti. Tai leidžia tikėti, kad Čia suteikiama galimybė prieiti prie didžiulio kiekio domenų ir jie tikrai nėra proporcingi. Bent jau galime spėti, nes iš vis nežinoma, kokie tie duomenys buvo pateikti. Dar vienas dalykas, kuris man atrodo dar sudėtingesnis, tai yra tas žodinis duomen, keitimasis duomenimis, nes čia iš vis nieko negalima sutikrinti, kuomet e, duomenims atsikeičiama žodžiu. Tikrai yra būtina raštu šituos e, informacijos mainus kažkaip įforminti. Ar tai būtų tarnautojai, kurie kalba apie saugumą e, vienoje ar kitoje Atlanto pusėje, jie negali ne, ne, negalėti informuoti piliečių apie savo veiksmus. Ir jie neturi teisės e, naudotis possible denial sistema, jeigu ką nors paprašome dėl susijusios su susitarimu. Aš taip pat norėčiau patikinti, ką pas, užtikrinti tai, ką sakė mano kolegos. Yra tikrai prieštaravimas tarp to, ką pasakė pane Navar ir to, ką jūs mums šiandien sakote. Jūs lik sakote, kad Amerikos agentūros vis... vadovas sakė likti, kad Amerikos e, valdžia visiškai nesikiša, o jūs sakote, kad kišasi, nes visi duomenys buvo įslaptinti. E, Taigi matome, kad buvo papildomas reikalavimas iškeltas iš jungtinių valstybių pusės. Na, o toliau dėl pačių skaičių. Niekas mums dar nėra pasakęs, ar buvo apskritai kažkokie skaičiai užregistruoti. Buvo kalbama apie šimtus, tūkstančius kažkokius e, žinučių, tačiau iš tikrųjų nežinome, kiek jų yra. Tik tai kažkokiais maždaug dydžiais kalbama buvo. Taigi, agent, aš paprašiau ponio, pono Van Rait, ar jis gali iškelti veto tokio, tokių, tokiems prašymams. Ir ką jis man atsakė? Jis man pasakė labai trumpai, kad mes visuomet į tai atsižvelgiame. Bet jis man niekada aiškiai neatsakė, ar e, biuras gali pasipriešinti ar ne, jeigu jų manimų duomenys yra prašomi nepagristai ar ne. Pirmininkas, ačiū. Dabar kolega dar trumpai žodis. Ponas Brons. Taigi, pagal susitarimą, kaip pranešime sakoma, galima buvo pažiūrėti, kaip šeštą mėnesį buvo veikiama, tačiau nieko nebuvo kalbama apie jungtinių valstybių tame pranešime netinkamą veikimą ir dar labiau iš atidžiai nebuvo pasiekta, kaip e, aktyviai Europolas tame dalyvavo. Taigi dėl pačios, do, paties prašymo pateikti duomenis abstraktumo. Čia kalbama apie duomenų teikimą paketais. Tai yra taip abstraktu, kad gal, galiausiai nėra faktiškai galimybės e, sutikrinti, ar buvo paisoma susitarimo ar ne. Bet tada galima iš vis atmesti prašymą, e, kol bus įsitikinta, kad šitas prašymas atitinka susitarimo nuostatas. Yra pateikima įvairiausių prašymų. Bet kadangi tie prašymai buvo tokie netikslus, tai faktiškai nebuvo galima sutikrinti e, tų prašymų pagristumą. Taigi, kodėl nebuvo atmesti šitie prašymai arba jo, kodėl jie apskritai jos buvo sureaguota. Tai regis, Europolas veikia lyg. Jis pats būtų atsakingas už teisės aktų kūrimą. Taigi, viena vertus, aišku, svarbu mm, užkirsti kelią terorizmui, bet tuo pačiu labai pavojinga yra, kuomet naudojamasi kovai su terorizmu visomis priemonėmis. Kuomet liaujamasi mąstyti, tai yra labai pavojinga. Ir kuomet nesimama iniciatyvos pamastyti ir atmesti tų prašymų, kurie yra netinkamai pagristi. Ačiū. Ačiū. Prieš pratesdami diskusijas gal išgirskime ponios Krus atsakymus, nes buvo pateikta nemažai kritikos. Buvo išsakyta tikrai daug kritikos visi yra labai nusivylę ar nepatenkinti. Dėl to, kaip Europolas atlieka tas funkcijas, dėl kurių buvo susitarta sudarant šį susitarimą. Rytoj kalbėsime apie komisijos pranešimą, o dabar suteikiu žodį poniai Krūs, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komiteto nariams už klausimus. Taip, iš tikrųjų, inspekcija įvyko lapkričio mėnesį. Ta komanda, kuri atliko inspekciją, iš pradžių aptarė ataskaitą gruodžio mėnesio plenarinėje sesijoje. Tai buvo išskirtinė, taip pat išskirtinė plenarinėje sesijoje. Sausio mėnesį šis pranešimas buvo patvirtintas. Europolui buvo suteikta data, iki kada jis galėjo atsakyti į užklausas. Tai buvo vasario pabaiga. Kovo pirmą dieną mes patvirtinome šį pranešimą ir iš karto jį atsintėme Europos parlamentui. Taigi mes jokių būdų nevilkiname šio pranešimo pranešimo įteikimo parlamentui. Toks būtų mano paaiškinimas. Toliau. Jūs teravotės, ar mes galime pasitikėti Europolu. Galiu pasakyti štai ką. Per 13 metų, kuomet vyksta jatas beveikla, tikrai galiu konstatuoti, kad Europolas tikrai laikosi domino apsaugos taisyklių. JTSB kiekvienais metais tikrino sistemas, rekomendacijas, rekomendacijų gyventinimą. Ir de facto Europolas atitinka domeno apsaugos taisyklės. Tikrai nėra taip, kad su JOTSB nebuvo pasikonsultuota. Europos parlamento pranešime teigiama, kad Europolas turėtų patikrinti JAV pateikiamų užklausų teisėtumą. Ta tarnyba arba bodai, tai yra pol ir policijos vadovų darbo grupė, teigia, kad tai turėtų būti teisinė institucija, ne Europolas, kas turėtų e, atlikti tokią užduotį. Man atrodo, čia tiesiog persipina vaidmenis. Europolas turi bendrauti su JAV, teikti JAV duomenis. Tai yra jo vaidmuo. Na ir šis vaidmuo yra tikrai labai neaiškus, klaidinantis. Europolas bando kažkaip tai savo šias funkcijas vykdyti. Ataskaitoje taip pat parašyta, kad turėtų būti priežiūros institucija, kuri vykdytų stebėseną, kontrolę. Ji turėtų vertinti ir asmens duomenis bei teisėtumą užklausų. Nuo tada, kai e, rūpiučio mėnesį įsigaliojo susitarimas ir nuo tada, kai buvo pateiktos pirmosios užklausos ir buvo pateikti duomenys, prabėgo labai nedaug laiko. E, Europolas turėjo greitai reaguoti. Mes pasitiravome Europolą, ar buvo kažkokių taisyklių dėl susitarimo interpretacijos. Uh, Susitarimo nuostatas netaip paprasta suprasti, tačiau jokių interpretacijos taisyklių nebuvo. Komisija tokių interpretacijos taisyklių neturėjo, Europolas taip pat neturėjo ir dėl to e, visų funkcijos e, dar e, pasunkėjo, nes nebuvo privalomų interpretacijos taisyklių arba gairių. Toliau dėl pasitikėjimo Europolu. Aš nežinau, ar domenų apsaugos e, agentūros direktorius jau turėjo rekomendacijas, bet galiu pasakyti, kad Europolas savo atsakė neneigė nieko, kas buvo parašyta e, ataskaitoje. Europolo vadovas mus patikino, kad visos priemonės ir visi žingsniai, kurių buvo imtasi, atitiko mūsų rekomendacijas. Svarbu pasakyti ir štai ką. Iš aštuonių užklausų penkios užklausos buvo susijusios su papildomos informacijos prašymu, norint patikrinti teisėtumą. Mes tikriname, ar tokia informacija buvo pateikta raštu. Be abejo, tai yra esminis dalykas, tai yra labai svarbu norint sugebėti patikrinti duomenis. Aš turiu dokumentą, jis nėra slaptas. Jis... Aš galiu šį dokumentą jums pristatyti, paaiškinti kas jame parašyta, nematau jokių priežasčių, kodėl Europolo atsakas negalėtų būti pateiktas ir Europos parlamentui. Man atrodo, jums svarbu turėti šį Europolo dokumentą tam, kad jums būtų aišku, ką Europolas daro, kaip atsako į JSB pateiktus klausimus. Na, galiausiai dėl transakcijų skaičiaus. Dieve mano, man atrodo, jų tikrai būtų milijonai. Taigi tie galiu pasakyti. Ačiū. You want to add a point? Do it. Ja. Dank u, voorzitter. Um, ja, op 11 november, toen we bij Europol waren. Taip, papirmininkė, lapkričio 11 dieną, kai nuvykome Europolą, aš ypatingai rūpinosi procedūriniais dalykais, kaip procedūros e, įgyvenimas Europole. Jie, na, reikėjo viską man greitai padaryti tarp birželio vidurio ir faktiškai rūpiučio pirmos dienos viską įdėkti. Uh, Taigi, beje, per tą laiką jau procedūros buvo pakeistos ir sustiprintos dar ne kartą. Tačiau dar vis tik yra daug problemų. Pirmoji problema jau buvo čia pasakyta, tai yra, kad visas, visa informacija, kuri ateina iš JAV siekiant sustiprinti tyrimus dėl SWIFT duomenų, visa šitą informaciją ne visuomet pateikiama raštu daugiaus, dalis jos vis tiek pateikiama žodžiu ir sudėtinga, aišku, tokiu būdu ją patikrinti. Europolė yra atsakingas tarnautojas už domenų keitimąsi, bet dažnai tikrai tai atliekama žodžiu. Tai vienas dalykas. Aš norėčiau taip pat pažymėti, kad pareigūnas atsakingas už tai Europolė stengiasi kiek įmanoma, kad galėtų dalyvauti visur, kur tik jis turi teisę dalyvauti, bet kartais jam toks jausmas susidaro, kad jo beveik niekas neklauso kad visa komanda jo pakankamai nepaiso, kad Europolo direktorius ne visada įsiklauso į jo nuomonę ir nepakankamai. Ir tai reiškia, kad šitas tarnau, šitam tarnautojui tikrai kontrolės e, faktiškai yra apsunkinamos ir taip pat apsunkinama mūsų kaip mm, kontrolės organo funkcija. Kai kurie jūsų paminėjote tai, kad reikia žinoti, ar Europolas pats žino, kokius duomenius ir kiek duomenų ir kokio tobučio duomenis išsiunčia į Junktinės valstijas. Europolas gauna užklausimus iš Junktinių valstijų remdam, dėl informacijos, kurios reikia pateikti mm, iš tam tikro regiono už tam tikrą laikotarpį. Bet laik, Europolas tik tai už, uždega žalę šviesą Swiftui, kad būtų patenkintas E, JAV prašymas, taigi ne pas Europolos teikia duomenis. Ačiū, ponas Dugutilar. Ačiū, ponas pirmininkė, manau, kad esmė jau buvo pasakyta, tačiau vieną dalyką noriu dar ir aš pridurti. Ne, akivaizdu, kad kai kuriais kai kurie atvejai, apie kuriuos mes, atskiri atvejai, kuriuos mes dabar čia aptarėme, negali būti nagrinėjimai kaip visuma e, visų duomenų susijusių su Europolo veikimu. Rytoj gausi daugiau informacijos. Tai, ką mes kalbame, yra labai specifiška ir negalima remiantis kažkokiu atskiriu pavyzdžiu kalbėti apie visumą. Noriu pažymėti tai, ką pasakė mūsų pirmininkė. Tikrai nėra lengva operac... operatyvinės policijos pareigūnams įvertinti tai, kaip tinkamai taikomi teisės aktai. Teisėjai tokia, tokius įgaliojimus turi, nes jie veikia nepriklausomai ir autonomiškai. Europolas daro viską, kad įgyvenintų jam paskirtus įgaliojimus kiek įmanoma tiksliau, kiek įmanoma labiau laikantis sustarimo nuostatų, bet nėra visuomet lengva ir paprasta į operatyvinės policijos būtent organai gyveninti tas funkcijos, kurios paprastai gyvenime tenka teis, veiksmų institucijoms. Čia na, galbūt mano asmeninė nuomonė, bet vertinimą tai galbūt reikėtų pagilinti. Uh, of... Ačiū. Kadangi mūsų dar laukia nemažai klausimų šiandien po pietų, tai aš norėčiau paprašyti, kad likusioje diskusijos dalyje nekalbėtumėte ilgiau kaip po dvi minutės. Pradėkime nuo pono Koelio dvi minutės. Obrigado, Sr. Presidente. Lamento ter que com a sensação de que tinha razão quando nesta Câmara eh, me pronuncia contra. Turbūt, kai kalbėjau apie Europolui priskirtinas kompetencijas, aš neklydau. Jau nekartą galėjau pasisakyti tuo klausimu. Savo laiku aš tikrai nebalsavau už susitarimą kaip buvo balsuojama plenarinėme posėdėje parlamente. Tai, ką mes čia išgirdome, mane šiek tiek neramina. Žinoma, kalbama apie slaptus dokumentus, konfidencialius dokumentus, reikia imtis kažkokiu tai priemonių, kaip aiškino panekrus. E, Pane Krus taip pat sakė, kad atliekant tam tikrus tyrimus taip pat buvo įmamasi e, priemonių ir kai kurios problemos buvo išspręstos. Tai yra labai elegantiškas pasakymas, suprantame. Dar neaišku, ar kai kurie reikalavimai iš amerikiečių pusės neriboja kontrolės galimybės. Man buvo atsakyta, kad ne, bet kyla klausimas, kaip čia yra iš tikrųjų. E, Pasisakė ir kiti kolegos, kurie minėjo, kad parlamentas turi turėti prieigą prie konfidencialių dokumentų. Mane neramina šiek tiek tai, kas buvo pasakyta apie prieigą prie konfidencialios informacijos, kad, kad viskas vyksta žodžiu, kad raštu niekas nevyksta. Man tai yra visiškai nepriimtinas dalykas ir be to, kai ponia Krus pasakė, kad negali užtikrinti, jog nebuvo duomenų perdavimo dėl, apie privačius mokėjimus, tai aš irgi e, labai abejoju, nes e, čia vis tik tais galima daryti prielaidą, kad buvo e, grubiai pažįstas susitarimas. Taip pat norėčiau ponios Krus paklausti, ar nebuvo mėginimų e, kaišioti tai komisijai, tiems tyrėjams pagalius į ratus. Man atrodo, kad būtent taip ir buvo. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad Europolas nesilaikė to, kas jam buvo nustatyta ketvirtojų straipsnių. Aš manau, kad viskas buvo savai nesuprantama. Euro, e, Amerika pateikė prašymą, o Europolas vertina, ar tas prašymas ar prašymai yra priimtini ar ne. Kai kurie iš tų prašymų yra labai neaiškiai suformuluoti. Europolas uždegė žalę šviesą, tai yra blogai, nes Europolas yra atsakingas už tai. Ar Europolasgi turi rūpintis atsakymu į tokius prašymus? Mūsų nuomonė ne, tačiau mūsų atžvilgių daromas spaudimas. Nežinau, kas tą spaudimą daro. Spaudimas yra daromas iš visų pusių ir, ir iš visur, taip kad tikrai nieka, į nieką dabar pirštų nebaksnosiu. Savo laiku mes pasakom, pasakėme, kad buvo pakankamai juokingų dalykų veikiant, kitaip tariant, viena ir ta pati organizacija buvo laikoma atsakinga už viską. ir už sprendimų prieimimą, ir už kitą, bet reikėtų dabar apibendrinti situaciją. Bet apibendrinkim viską, nesu, ne, nepainiokim kolegos. Europolas turi pasakyti, ar duomenų pateikimo reikalavimas yra pagristas ar ne. Būtent už tai turi atsakyti Europolas. O kitos instancijos turi atlikti kitokį darbą, skirtingą darbą negu Europolas. Kitos instancijos turi pasirūpinti, pavyzdžiui, tokiu klausimu, ar teisėtai ir pagrįstai amerikiečiai užduoda klausimus. Tai yra du skirtingi dalykai, nereikia painioti užduočių tenkančių Europol ir kitoms institucijoms. Europolas yra atsakingas už, už tą, už ką yra. Dabar ką daryti tokioje situacijoje, kurioje atsidūrėme? Ogi nežinau. Buvo pateikta tam tikrų rekomendacijų, galbūt reikėtų tiesiog paprašyti, kad iš Europolo kas nors viską išdėstytų raštu. Pavyzdžiui, skambinta e, ir tada tas žmogus turėtų, kažkas kažkam skambina ir tas žmogus turėtų pateikti informaciją, apie ką buvo kalbėta, tokiu būdu būtų po e, pėtsakas. Nes tai, kad informacija apsikeičiama tik žodžiu, tai yra tikrai nenormalu. Na, čia ir sustosiu, pirmininkė. Dėkoju, ponė Intervelt, dvi minutės. Dėkoju, pirmiausia, norėčiau padėkoti. Tiems, kurie parengė pranešimą. Viskas yra labai gerai, labai teigiamai vertintina, Rait neteisus, kad neteina į parlamentą atremti kritikos strėlių. Aš norėčiau užduoti keletą specifinių labai klausimų. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ar jūs pagalvojote, kuriuo nors metu, kad šalia apsikeitimo duomenimis pagal tą susitarimą yra dvi šalis duomenų apsikeitimas iš valstybių narių su Amerika, kad ir SWIFT duomenys. Aš norėčiau išsiaiškinti štai ką. Ar mes turime informacijos apie tai, kad Europolas iš Amerikos prašė informacijos susijusios su TFSP vieno dalyko nesuprantu, tačiau nesu kita vertus ekspertė. Jeigu pateikiami kas mėnesį prašymai, reguliariai prašymai pateikiami, tai ar tie prašymai yra laikytini specifiniais ar nespecifiniais, Ar tai reiškia, kad kiekvieno mėnesio pradžioje e, teroristai prašo, e, rengia kažkokius tai išpolius? Kiekvieną kartą, kai prašoma pateikti informaciją mėnesio laikotarpyje, tai yra specifinis dalykas ar ne? Dar norėčiau pasakyti, kad mes pasitikime kai kuriomis e, organizacijomis, kitą išvadą galime dar padaryti. Mums labai reikia pasiūlymo iš komisijos pusės dėl duomenų rinkimo ES teritorijoje. Dar kartą kartoju, toks sprendimas yra skubus. Mane labai sudomino senatoriaus pasiūlymas Amerikoje taikyti labai griežtas bausmes žmonėms, kurie neteisingai elgesi su savo, e, su savo duomenimis. Netinkamai apdoroja duomenys. Manau, kad Europoje reikia daryti tą patį. Pone Ernst. Ačiū pirmininkė. Jau anksčiau apie asmens duomenis yra buvę kalbėta ir dabar aš tiesiog norėčiau pritarti tam, ką pasakė pane Krus dėl Europolo uh, e, rolę ir teisingumo institucijos poreikį. Aš taip pat dar norėčiau pateikti ir porą klausimų. Visų pirma, e, Europolas turi nuolatinę asmens duomenų apsaugos komandą, kuri tikrina įvairius prašymus dėl duomenų pateikimo. Bet mane domintų ir tai, ar ta domenų apsaugos kom komanda pateikė kažkokias išvadas už ar prieš įvertinus tokius užklausas, apie tai jūs nieko nekalbėjote. Jūs paminėjote aštuonias užklausas, taip pat sakėte, kad penkios iš tų užklausų buvo dėl papildomos informacijos. O kokios buvo likusios? Trys, gal galėtumėte pakomentuoti? Pane Arentini, prašom. Collega's, ik heb nu iedereen hele kritische vragen horen stellen over. Ačiū pirmininkė. Aš išgirdau labai kritiškų klausimų susijusių su Europolu, siekiant išsiaiškinti, Europolas laikėsi sudarytų susitarimų. Tačiau mes turime ir savęs paklausti kai ko. Sakykime, praeitų metų vasarą parlamentas sakė pritaręs siuntimui duomenų apie sąskaitas į Ameriką. Buvo uždegta žalia šviesa ir buvo pasakyta, kad Vašingtone kažkas tuos duomenys tikrins. Mes žinojome tuo metu, kad Europolas negalės kontroliuoti, kas su tais, e, su tais duomenimis vyksta. Ta mes žinojome. Mes visai nesupratome, kaip ten tie duomenys bus pateikimi kaip jie tikrinami, kaip su jais dirbama. Žodžiu, visi matė, kad tai blogai ir niekas nesuprato, kaip viskam tam sutrukdyti, nes savaime suprantama buvo, kad viskas blogai funkcionuos. Dabar tas pagrindų susitarimas. Kaip čia dabar bus? Čia vėlgi bus siunčiami duomenys į Ameriką apie piliečius, kurie nieko nepadarė. Jeigu taip ir bus, tai tikrai man yra nepriimtinas dalykas. Man atrodo, kad patys prisidirbome, o dabar jau muškime į krūtinę ir prisipažykime klydą. Ačiū pirmininkai, jau buvo išreikšta daug kritikos, taigi aš apsiribosiu vien tik tais keliais klausimais ir pastabomis, kurias dar reikėtų išsiaiškinti. užklausos tikriausiai yra skirtingos, bet mane domina, ar SWIFT sustarimas yra susijęs su SEPA duomenimis ir atskirų piliečių duomenimis. Ar iš tikrųjų yra perduodami milijonų piliečių duomenis, ar tai yra vis dėlto milijonas duomenų vienetų apie tam tikrą saujelę piliečių arba įmonių. SWIFT susitarime negalima pažvelgti duomenų kategorijas. To negali ir Europolas. Dėl to yra labai svarbu, kad JAV pateiktų labai aiškias užklausas ir kad Europolas labai kruopšiai išanalizuotų pateiktas užklausas. Tai yra labai svarbu ir JAV išdo kontrolieriams. Taip pat svarbu įvertinti ir su kokiais konkrečiais duomenimis galima susipažinti. Tai yra labai svarbus klausimai. Dar keletas jautrių klausimų. Kokios kvalifikacijos turės stebėtojai JAV išdo įstaigoje? Kokias kvalifikacijas tokie asmenys turėtų turėti? Ar tai turėtų būti duomenų apsaugos specialistai ar kažkokie tyrėjai? Visą tai yra labai svarbu, norint tinkamai įvertinti pateiktus duomenis. Pane Liutford, paskutinė kalbėtoja, na, paskui pateiksime išvadas, prašom. Ačiū pirmininkė, Aš pasisakau paskutinę, tačiau mano pasisakymas nemažiau svarbus. Aš pasisakiau už šį susitarimą dėl to, kad jame panašu, kad buvo saugiklių, bet aš dabar jaučiuosi išduota. Aš galiu trumpiau negu kad panas Lampernydis pasisakyti apie Europolo interesų konfliktą. Apie tai buvo jau kalbėta ir praėjusiais metais ir buvo akivaizdu, kad Europolui tikrai labai sunku e, dirbti domeno apsaugos rytyje. Vis dėlto ši ataskaita, jeigu nestebina, tai tiesiog šokiruoja. E, buvo kalbėta apie žmonių pasitikėjimą. Ir man atrodo, kad jis yra sugriautas. Iš tikrųjų, kovojant su terorizmu yra būtina keistis duomenimis, tačiau svarbu užtikrinti, kad numatyti saugikliai būtų patikimi. Aš nežinau, kokia bus Europolo vadovo Vanguard pozicija po šios ataskaitos. Buvo taip pat paminėtas ir kažkoks paslaptingas priedas. Panašu, kad ten yra numatyta procedūra, pagal kurią Europolas nustato domenų slaptumą, bet nepaisama sustarimo e, ketvirto straipsnio, kaip mes galime tam pritarti. Aš manau, kad reikėtų iškelti domenų slaptumo, pripažinimo slaptais klausimą. Aš tikrai nežinau, ką reikėtų daryti ir su kitais susitarimais dėl domenų apsaugos. Aš tikrai norėčiau tikėtis, kad taryba, komisija, JAF išdas dirbtų gerai ir kad mes jais galėtumėm pasitikėti, tačiau tiesą sakant, dabar mes esame atsidūrę labai sudėtingoje situacijoje. Ačiū. Na, dabar skubėkime prie išvadų. Dabar suteiksiu galutinį žodį poniai Krus tačiau aš esu tikras, kad jūs e, susisieksite ir su Europolo vadovu ponu Weinwald ir pasakysite, kad Europos parlamentas yra tikrai labai nepatenkintas dabartinė situacija. Ir ta situacija, kuri nurodyta pranešime, ir mes tikrai norėtumėm e, daugiau galimybių aptarti šią situaciją ir su komisare Malmström, Jie atvyks į rytinę sesiją rytoj. Pone Intelvelt, ar jūs dėl darbų tvarkos? Man atrodo, kad e, Europolo vadovas pats pas mus turėtų atvykti, nes yra tokių klausimų, į kuriuos tik jis pats ir galėtų atsakyti. Pirmininkas, na, Libė komiteto daugelis narių taip mano. Taigi mes, kiek įmanoma, greičiau teiksime pakvietimą ponui Europolo vadovui. Dabar žodis poniai Krūs, prašom. Ačiū, pirmininkė. Na, dėl paskutinių klausimų, kurie man buvo užduoti. Mes žinome, kad yra dvi šalių sustarimų tarp valstybių narių ir rinktinių valstijų. Yra. Ar, ar yra tokių sustarimų? Ne, tokių sustarimų nėra. Yra sutarimų dėl visokių duomenų perdavimų susijusių su terorizmu. Du susijęs su tiesiog automatiniu profiliu nustatymu. Labai tik tai neseniai tie sutarimai buvo priimti ir Domino apsaugos agentūra man patvirtino, kad europinio lygio sutarimas dar yra dėrybų stadijoje. Taigi reikėjo uh, labai tiesiog stebėti, kaip vyksta visi įvykiai. Manęs taip pat buvo paklausta, ar Europolas yra paprašęs Junktinių valstybių pateikti informacijos dėl atliekamų tyrimų pagal 17 straipsnį. Taip, taip, mes esame tai patikrinę. Kaip sakiau pradžioje, Europolo atliekamų tyrimų rėmose galima pateikti užklausas pagal 17 straipsnį, tai yra dėl tyrimų susijusių su TFSP. Ir dėl tų duomenų teikimo blokais automatinio. Pateiksim jums duomenis, bet galėsime pateikti tik tai tuos, kurie yra vieši. Jeigu dalis jų bus konfidencialus, jų negalėsime pateikti. Toliau, dėl domenų apsaugos toliau. Turim, Europolui yra suteikta 48 valandas sureaguoti į prašymą. Kontrolierius apsaug, domenų apsaugos turi pateikti savo nuomonę dėl prašymo. Ir mes puikiai žinome, kad dėja tos nuomonės ne visada paisoma, nes jinai nėra privaloma Europolo direktoriai. Dėl tos informacijos, kurią teikia SSI, tai man buvo pasakyta, kad čia dabar dėgiamas toks mechanizmas, kuris leis užtikrinti, kad domenų apsaugos kontrolieriaus nuomonė būtų išdėstyta arba raštu, arba prijungta prie visų svarbių dokumentų. Ir tuomet, kai mes atliksime tyrimą, galėsime žinoti bent jau, kokia buvo Europos domenų apsaugos kontrolieriaus nuomonė. Manau, kad atsakiau visus klausimus. Jei dar kažką pamiršau, tai atsiprašau tikrai. Dar paskutinę pastabą norėčiau pasakyti dėl kompetencijų, Europos parlamento kompetencijų susijusių su Europolo priežiūra. Šios kompetencijos galioja dar tik tai nuo praeitų metų pabaigos, taigi tai visiškai naujas dalykas. Matau, kad tarp parlamentinė struktūra, struktūra sukurta tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų ir turiu pasakyti, kad bendroji, bendrasis kontrolės organas priežaros organas tikrai yra e, pasirengęs jums atsakyti apie, tai, į visus klausimus apie tai, kaip veikia Europolas ir kaip jis yra valdomas. Kita vertus, turint galvoje, kad čia kalbama apie įstaigą, kuri atstovauja visas valstybės narės, tai ryšiai su nacionaliniais parlamentais yra labai mums svarbus. Kaip sakiau, mes tikrai esame jūsų nuožiūroje ir esame pasirengę jums pakalbėti apie tą naują parlamentinę struktūrą. Ačiū. Order. Very quick, Mr. President. Ar dėl darbų tvarkos? Taip, sako ponas Lambrinidis. Labai trumpai kalbėsiu. Pone Krus, jūs paminėjote kažkokį dokumentą, kurį mums galėtumėte pateikti. Tame dokumente kalbama apie tai, kaip Europolas naudojasi dešimtojų straipsnių. Pirmininkė, mes tikrai negalime tūkstančius kartų apie tą patį diskutuoti. Ponas Weinberg buvo pas mus atvykęs prieš porą savaičių, pateikė mums visą Europolui ir JSB žinomą informaciją. Pateikė mums kažkokių dokumentų, dabar kalbame apie dar vieną dokumentą, galbūt ir bus dar kažkokių dokumentų. Aš negaliu šitaip dirbti. Jeigu JSB mano, kad yra kažkokių naudingų dokumentų, tai ir duokite juos visus. Aš nežinau, kas nustatė 48 valandų taisyklę. Aš nežinau, ar ji buvo FTP susitarime, bet yra 48 valandų taisyklė. 48 valandos tikrai yra labai prasmingos esant skubiam reikalui. Tačiau, kiek aš žinau, nei, iš tų, nei viena iš tų užklausų nebuvo tokia jau super duper skubi. Ir man atrodo, kad Europolas čia nelabai gali teisintis tą 48 valandų taisyklę. Pirmininkės, na, viskas buvo užsirašyta. Pasižymėjome ne vien tik jūsų išreikštą susirūpinimą, bet ir konkrečiai paminėtas problemas iš tikrųjų Europos parlamentui ir Libė komitetui komitetui yra svarbu sugebėti vykdyti tam tikrą kontrolę, kaip vyksta FTP sustarimo įgyvendinimas. Na tikrai manau, kad visiškai netrukus pasikviesime Europolo vadovą Bob Wainwright ir Tos pačius klausimus galėsime aptarti ir dalyvant komisarį Cecilijai Marmström. Dabar norėčiau padėkoti mūsų svečiams, kurie atvyko pas mus šią popietę. Atsisveikinkime su jais, o paskui eisime prie kitų darbo atvarkės klausimų. Adios. yes. Yes. yes. And rightfully so. Yeah. That's our that's our rule. I'm sure you have a very interesting day tomorrow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 will be right in proceeding right away to the following point in the order of the day, which is... Netrukus tęsime darbą. Eisime prie svarbaus klausimo, tai yra šeštas klausimas, Europos tyrimo orderis būčiamosiose bylose. Čia mes susirinkome tam, kad aptartumėm nuomonę dėl pagrindinių laisvą agentūros. Vyks antrasis svarstymas ir antrasis keitimasis nuomonėmis. Dosie tikrai labai įdomus. Kolega Nūnų Mela yra pranešėjas. Ir jis e, pateikė pranešimą dėl direktyvos susijęs su Europos tyrimo orderų būdžiamosiose bylose. Šis pasiūlymas remiasi septynių valstybių narių iniciatyva. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį Ponas Deklerk, Belgijos ministras, pristatė pasiūlymą. Kol kas dar nebuvo atliktas tinkamas poveikio vertinimas žmogaus teisėms. 2010 metais komisija rūpiučio mėnesį pateikė savo nuomonę. Buvo remtasi ir Libė komiteto, o tiksliau pono Alvaro nuomonę. Ir uh, Nuomonė buvo pateikta, ji buvo išplatinta, o dabar pas mus atvyko ponas Jonan Greenheden, jis atstovauja pagrindinių laisvę agentūrą, jam pristatysime pranešimą. Tuomet suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Melo, o paskui kitiems komiteto nariams. Pirmininkas, man buvo pasakyta, kad visų pirma turiu suteikti žodį pranešėjui, poniui Melo. Tada suteiksiu žodį pagrindinių laisvių agentūros atstovui. Ponas Melo. Ačiū, pirmininkė. Taip, galiu pradėti. Jeigu neprieštarausite, norėčiau kalbėti portugališkai. Ačiū pirmininkė. Mes dar neturime oficialios pozicijos. Dėl šios pozicijos projekto. Mes gavome svarbių duomenų apie direktyvos projektą ir tai turi pasiekmių valstybėms narėms. Visa situacija yra tikrai labai sudėtinga, reikia viską apmastyti. dėl pagrindinių laisvę agentūros. Tikrai nenoriu užbėgti už akių agentūros darbui. Bet mane domina, ką agentūra ketina veikti. Šis pasiūlymas buvo išplatintas vakar, jį išplatino komisija. Jam pritarė komisarė Vivienne Reding. O turiu pasakyti, kad e, e, laikina ataskaita buvo pateikta dar rugsėjo mėnesį, dabar ta ataskaita taps e, pagrindinė ataskaita. Man atrodo, kad labai svarbu įvertinti, ką veikia agentūra, ką daro komisija. Buvo aptikta tam tikrų spragų, Na ir agentūra pabandė rastas spragas ištaisyti. Pagrindinės problemas, kurias nurodė e, komisija, yra tokios reikėtų abipusio pripažinimo. Komisija laikosi tokios nuomonės, kad Europos tyrimo orderį turėtų naudoti policija ir dėl to reikėtų reglamento, o ne direktyvos. Parlamentas yra susirūpinęs dėl to, kad dar netliktas poveikio vertinimas žmogaus teisėms. Reikia taip pat kalbėti ir apie duomenų apsaugą, taip pat numatyti ir tam tikrą patikrinimo procedūrą. Čia reikėtų vadovautis baudžiamosios teisės principais. Ir taip pat reikėtų numatyti atmetimo teisę. Atsisakymo teisę. Tai yra tikrai labai jautrus klausimai. Galbūt ne visi jais ir sutarsime, tačiau kaip pranešėjas aš turiu pasakyti, kad e, tikrai mm, netrukus susitiksiu su šešėliniais pranešėjais, galbūt jau ir kitą savaitę mes turime šiokių tokių dokumentų, turime svarbių komunikacijų atsiprašau, turime svarbių komunikatų. Pagrindinių laisvių agentūros doktrina yra prasminga teisinė prasme, teisinių požiūrių. Tačiau mane vis dėlto domintų, kaip būtų ginama žmogaus teisės. Taip pat reikėtų nepamiršti ir to, kad egzistuoja skirtingos baudžiamosios teisės sistemos, žmogaus teisų gynimo sistemos. Na ir galiausiai Dar kartą noriu pabrėžti, kad kitą savaitę vyks susitikimas su šešėliniais pranešėjais, diskutuosime iš esmės, stengsime pasiekti bent jau minimalų sustarimą, kad galėtumėm toliau tęsti darbą parlamente ir siekti pažangos su šio Europos tyrimo orderiu. Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį agentūros atstovui ponui Grimheden. Thank you very much and, and greetings from Vienna. Uh, I'd like to give a... Ačiū. E, mano linkėjimai iš vienos. Norėčiau Jums paaiškinti, kas išdėsta mūsų nuomonį. O po to jau atsakysiu su klausimus, jeigu jų bus. Taigi, Iš karto noriu pasakyti, kad labai reikalingas tas trefalsybinis instrumentas susijęs su lygybė, teisėtvarka ir panašiai. Todėl, kad ES vis labiau integruojasi ir galimai gali tiesiog būti nesuderinamos skirtingos e, baudžiamosios procedūros valstybėse narise. Tiesiog. Tai akivaizdu, nes sistemos yra skirtingos. Parlamentas paprašė mūsų priimti nuomonę, mes gavome prašymą sausio mėnesį, parengėme nuomonę vasarį, tai yra 15 puslapio dokumentas, 5 skyriame yra, apimantys žmogaus teisės, teisinių požiūrių, lygybės, E, teisės į teisingą teismo procesą ir panašiai stengiamės atsakyti į specialiai užduotus klausimus. Tarkime, ar būtina vals... valstybė, kurioje priimtas, turi būti įgyvenintas būdžiamasis sprendimas bausmės valstybėje. Reikia kažką keisti, tarkim, ar ne, tai tokius klausimus atsakymai. Galbūt tai įmanoma koks nors e, sprendimo peržiūrimas tik tada, e, kuomet yra tikrai didelis susirūpinimas e, pagrindas nerimauti dėl galimų žmogaus teisų pažydimų, galbūt tokiu atveju. Taigi mes taip pat siūlome kai kurius saugiklius kurie mūsų manimų turėtų pagerinti, padidinti e, pasitikėjimą sistemos saugumu. Tai tokios mažiausio įsikišimo reikalaujančios priemonės, kuomet prašoma kažkokių tai kažkas informacijos leidžiančios na, įsitikinti teisiniu tikrumu. Žinote, kad tarp valstybinės tos pasienio problemos kelia daug dubliavimuose problemų, taip dėl, tarkim, kreipimosi į tą trečiąjį teisėją, trečiosios šalies teisėją yra numatyta procedūra ir mes teikiame rekomendacijas. Ir nusistatėme penkių metų laikotarpį, kad pažiūrėtume, kaip, kaip viskas veikia, tačiau jau konkrečių priemonių siūlome simtis dabar. Jeigu šita priemonė neduos rezultatų, teisės aktai neduos rezultatų, tada uh, mes iš karto turėsime tam tikrų jau duomenų apie tai. Tai turėtų padidinti, kaip sakiau, pasitikėjimą sistema, bus remiamasi e, tvirtais moksliniais duomenimis ir leis mums e, na, sureaguoti skubiai, imti skubių priemonių, jeigu to reikės. Mes taip pat įvertame suderinamumą įvairių teisinių sistemų ir teisinių procedūrų. Patikrinome praktin, praktiškai tuos saugiklius, kuriuos esame nusimatę. Ir taip pat pamatome, kur juos galima gerinti. Taigi tiek. Daugmaž e, apie ką mes kalbame tame 15 puslapio dokumente. Aš pasistengiu tiesiog trumpai jį apibendrinti. valstybių pasistengėme tikrai nuš, nu, pagrysti tą būtinybę turėti tą tarp valstybinį pasienį instrumentą, kuris padėtų truputėlį subalansuoti teisės priemonės, teisėtvarkos pačią sistemą, teisingumo ir pagerinti žmog, na, didesnį paisimą žmogaus teisų, objektivumą, sprendimo nepriklausomumą. Ir taip pat numatomas atsarginis kelias įgyvendinant politinius veiksmus. Taigi maždaug tokį bendrą apibūdinimą to mūsų 15 puslapio dokumento jums pateikiau. Ir elektroninė taip pat, elektroninis variantas visų šitų pranešimų yra. Ačiū už reklamą, sako pirmininkas. Ar parlamento nariai nori pasakyti? Ponas Albrecht, prašau jums žodis. Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų pristatymą. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad, na, bendrai paėmus, aš galvoju, kad ES buvo, yra, galvojau, kad ES lengviau yra priimti kažkokį tai tarpvalstybinį sprendimą, kuomet kalbama apie stambius organizuotus nusikaltimus, nes tai jie būtent yra kelias valstybės apimantis. Bet kai met kalbam apie teisės viršenybę, apie pagrindinės teisės, tai nėra taip akivaizdu. Tai nėra taip akivaizdu, kad tai yra kažkokie daugia valstybiniai klausimai, kuriuos reikia spręsti Europos lygių. Dabar jau truputėlį iškesnė situacija, dabar Hartija e, yra pripažinta ir regis tai pripažinta kaip ES kompetencija. Bendru požiūriu Žaliai remia šitą mintį, kad reikia priemonės leidžiančios suvienyti informaciją Europos lygių ir, ir tarp valstybinių lygių, kad būtų palengvintas bendradarbiavimas savitarpio pagalbos rytyje. Tai yra labai svarbu, tačiau aš manau, kad Europos arešto orderio pavyzdys jau gali na, leisti suprasti, kad piliečiai vis tik gali jausti tam tikro nepasitikėjimo tokių priemonių atžvilgių. Todėl yra labai svarbu mm, nepadaryti iš teisėjų kažkokių robotų, kurie bendradarbiauja visam teismo procesuose, kuomet yra pažeidžiamos e, jų piliečių pagrindinės teisės. Valstybių piliečių pagrindinės teisės. Taigi reikia nustatyti bendrasias taisyklės prieš pradedant didesnį bendradarbiavimą. Ir aš manau, mes turėtumėm pagerinti taip pat komunikavimą ir bendradarbiavimą tarp teisminių institucijų, sukurdami kažkokias standartinės formas, šablonus, sudarydami galimybę, numatydami prievalę bendradarbiauti per tam tikrą kažkokį duotą laiko tarpą ir taip pat prižiūrėti, kad nuostatos tos priemonės būtų tinkamai taikoma, šita priemonė negali būti reglamentojama direktyva, bet būtent turi būti numatytas reglamentas jai įdėkti ir gal paprašysiu pono Melo truputėlį pakeisti iš savo tekste direktyvą reglamentu, nes tai turi būti bendras pagrindas, kuriuo remiantis visi turėsime daryti pažangą ir kuriam turi pritarti piliečiai. Aš manau, kad taip pat reikia numatyti galimybę atsisakyti. Kalbam apie prašymą proporcingumo, tarkime, apie kokią nors na, galimybę, kad neteisminėje srityje bus panaudoti duomenys ir panašiai. Taigi reikia susitarti, ar viską pripažįstame iš valstybių narių, bet kokią informaciją ateinančią ar prašymą, ar yra numatyta galimybė vis tik tai kai kada atsisakyti tokio bendradarbiavimo. Aš manau, kad pranešime reikia numatyti tokią galimybę, ypač ir tuo atveju, kai kalbama apie pagrindinės teises. Numatyti, nu, tarkime, galimybę užtikrinti vienodą apsaugą pagrindinių teisių, kurios e, e, na, yra pripažintos ir žmogaus teisų teismo. Reikia visas tas e, normas, standartus kažkaip tai suvienodinti, pakelti į bendrą lygį. Nežinau, kaip tai perspektyvoje gali išsidėlioti, bet aš manau, kad e, reikia įterpti į pranešimo tekstą, kad Europai turi būti daugiau truputėlį galių suteikta čia. Pone Intveld. Pone Letvards. Ačiū, pirmininkė. Iš esmės, aš pritariu abipusio pripažinimo priemonėms. Bet be abejo, kaip mes visi žinome, problema yra štai kokia. Per pastarį dešimtmetį baudžiamojo persekiojimo priemonės ne visiškai atitiko procedūrinės teisės. Vis dėlto tarp 27 valstybių narių jurisdikcijų turėtų būti tam tikras pasitikėjimas. Idealiame pasaulyje uh, Mums nereikėtų pagrindinių laisvių, atsisakymo dėl pagrind... nuostatos dėl pagrindinių laisvių, nes žinotumėm, kad visos 27 valstybės narės visapusiškai laikytųsi Strasbūro konvencijų, žmogaus teisų sprendimų, pagrindinių, žmogus, pagrindinių teisų hartės ir taip toliau. Kaip žinia, dėja negyvename e, tobulame pasaulyje. Reikia prisiminti ir arešto orderį ir kaip jis susijęs su pagrindinėmis laisvėmis. Galbūt reikėtų aiškiai parašyti, kad tam tikromis aplinkybėmis, kai egzistuoja pagrista baime, kai tyrimas pažeis pagrindinės laisvės kažkokios mens ar trečiosios šalies, tuomet būtų galima atsisakyti vykdyti Europos tyrimo orderį. Dėl pirmo straipsnio trečios dalies ir to, kaip orderis įgyvendinamas Junktinėje karalystėje. Skirtingai negu kad uh, mano konservatoriai ir lordų rūmai. Vis dėlto e, Junktinė karalystė egzistuoja taisyklė, pagal kurią teisėjas gali atsisakyti vykdyti Europos tyrimo orderį, jeigu yra pažydžiamos pagrindinės laisvės. Aš nežinau, ar visą tai teis, sėkmingai taikoma visoje Didžiojoje Britanijoje, skaitant ir Škotiją, bet aš manau, kad pritaikymo, tokios taisyklės pritaikymo atveju pasitaikė. Galbūt reikėtų vadinamos saulėlydžio taisyklės, galbūt kažkada tokios išlygos ir nereikėtų. Aš suprantu, kad yra ir daugiau saugiklių reikėtų įvertinti nebisin įdėm dvigubo baudžiamumo reikalavimą. Taip pat reikėtų aiškiai pasakyti, kad jeigu yra perdodamas asmuo, kuris yra liudytojas, tuomet reikia reikėtų sutrumpinti ekstradicijos procedūras ir tai turėtų būti aiškiai pasakyta instrumente. Ačiū. Um, Panas Kirkop. Ačiū pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad pane Letford uh, e, priminė labai svarbu Junktinės karalystės lordų rūmų darbą. Panašu, kad bent jau jie skiria šiokį tokį dėmesį šiam darbui, negu kad jų jaunesnėji broliai. Uh, tikrai norėtųsi, kad dirbtų ne vien tik lordų rūmai. Na, bet dabar aš kalbėsiu pristatydamas Europos parlamento poziciją. Labai svarbu nepamiršti proporcingumo principo. Tai yra dar vienas saugiklis susijęs su ankstesnėmis diskusijomis, kurios vyko e, šią popietę. Dėl uh, pažeidimo taisyklės. Jeigu kalbame apie tokius jautrius klausimus, tuomet turėtumėm užtikrinti, kad e, būtų sėkmingai taikoma validacijos procedūra. Be abejo, sistemoje dar egzistuoja spragų, būtų įdomu sužinoti, ką toliau darysime. Dėl proporcingumo principo, jis taip pat yra labai svarbus. Reikėtų vertinti. Reikėtų prisiminti ir tai, kad anksčiau kilo diskusijos tarp valstybių narių vertinant nusikaltimų proporcingumą. Reikėtų kalbėti ir apie baudų, bausmių proporcingumą. Nepamirškime ir anksčiau vykusių diskusijų dėl SWIFT susitarimo. Turėtumėm laikytis nuoseklaus požiūrio ir užtikrinti, kad sistema nebus piknaudžiaujama. Taip pat reikėtų numatyti ir tam tikras kompensacijas ar, arba galimybę apskusti, jeigu buvo vykdyta kažkas neteisėta. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, agentūrai norėčiau padėkoti už pranešimą bei nuomonę. Manau, kad iš tiesų buvo padaryta didelė pažanga abipusio pripažinimo srityje. Ir visa tai, žinoma, yra tik teigiami dalykai. Aš norėčiau užduoti tokį klausimą. Jeigu paaiškėtų, kad yra, kyla kažkokių problemų žmogaus teisų srityje, jei konstatuotumėm, kad tai gali turėti neigiamų pasiekmių ir nepageidautinų pasiekmių, tai ką tada darytumėm, konkrečiai ką darytumėm? manau, kad tai, kas buvo daroma iki šiol, ko gero neleiks, neleis pasiekti mums siekiamų rezultatų. Kitaip tariant, realiai, realiai mes negalėsime tų rezultatų pasiekti. O mes siekiame, kad žmogaus teisės būtų visiškai apsaugotos. Klausimas būtų toks, ar visi iškelti reikalavimai yra pildomi. Jau buvo su, sudaryti kai kurie susitarimai dėl taikytinos procedūros, dėl tos procedūros e, kokybės, kuri turi būti užtikrinta šimtų procentų. Aš norėčiau tai pabrėžti, tą kokybę norėčiau pabrėžti. Antras klausimas, kurį noriu iškelti, yra disbalansas sistemoje. Sakykime, jūs bandote atlikti tyrimą prieš įtariamą į asmenį. Ir jeigu norite veikti konkrečiai, tai tada turite kreiptis į tą šalį, kurioje buvo padarytas ar konstatuotas tiksliau nusikaltimas. Kokia procedūra taikytina praktikoje ir ar iš tiesų galima užtikrinti visų šalių teises. Ir paskutinis klausimas, kurį norėčiau iškelti Ar pakanka informacijos mūsų turim, pagal mūsų tą turimą dokumentą? Man atrodo, kad kol kas dar ne viskas yra gerai sustiguota, nes ir viena, ir kitai pusiai turi būti užtikrinamos visos teisės. Šiaip ar taip, mano frakcija dar labai kritiškai žiūri į tą pasiūlymą ir nori dar kai kuriuos papildomus dalykus pateikti išsiaiškinimui. Ponas Papa Nikolau. Žinoma, reikia laikytis pagrindinių teisių ir žmogaus teisių. Esu įsitikinęs, kad tas klausimas bus išspręstas. Dar vieną papildomą klausimą norėčiau užduoti, kuris mano nuomonė yra svarbus. Europos Sąjungoje jau keletas metų vyksta skandalai su Siemensu, kuris tiek mūsų šalyje, tiek kitose valstybėse narėse buvo kaltinamas korupcija. Siemens įmonė buvo kaltinama korupcija. O taip pat bandymų papirkti gausybę politikų, kad gautų, kad užsitikrintų bendradarbiavimą iš valstybės narės pusės ir kad galėtų susitvarkyti savo reikalus. Iki šiol mūsų nepasiekė jokia informacija, kokiu rezultatu, kokius rezultatus davė Graikijos ar kitos valstybės narės kokios nors žingsniai. Jeigu tą reglamentą ar direktyvą bandysime vystyti toliau, nesvarbu kokią formą tas dokumentas priims, čia pri, pasitikėčiau ponu Melo, nes žinau, kad jis savo valstybė, valstybėje narėje labai daug dirba šiais klausimais ir yra patyręs. Šiaip ar taip, manau, kad ES sąjungai ateityje labai svarbu spręsti tokio pobūdžio klausimus ir ne tik spręsti, bet ir mums pateikti informaciją. Ačiū, panas Kročeta. Aš irgi norėčiau padėkoti Jums už nuomonę. Iš jos galime susidaryti daug išsamesnį vaizdą negu anksčiau. Aš esu tarp tų, kurie mano, kad Europos tyrimo orderis galėtų pagerinti bendradarbiavimą kovoje su nusikalstamumu. Tačiau manau, kad visa tai turi vykti labai aiškiai nustatytuose rėmuose. Dabar siūlomas mechanizmas pažeidžia žmogaus teisės mano nuomonę. jisai nepažeidžia konstitucijų valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Italijoje visiškai neįmanomas dalykas, kad policininkas imtųsi telefonų pokalbių pasiklausimą ar sulaikymą, kol neturi prokuroro sankcijos. Tačiau daugelį valstybių policija gali vykdyti tyrimus negavusi teismo institucijos leidimo. Jei taip policininkas elgtųsi, jeigu jisai rinktų informaciją ar panašiai be teismo leidimo, tai būtų pažeidžiama kon konstitucija. Taip, piliečių konstitucinės teisės yra pagrindinių teisų dalis. Aš manau, kad pernelyg skubotai buvo sukurtas Europos tyrimo orderis valstybės narės, valstybės narės lyg ir solidarios tarpusavyje, tačiau tas solidarumas netikras. Bendradarbiavimas turėtų būti kitoks. Europos tyrimo orderis galėtų funkcionuoti, tačiau jeigu būtų nustatytas tik tais kažkoks tai konkretus taikotarpis. Jeigu, sakysime, vykdoma tokia tai procedūra, toks tai tyrimas atliekamas, tai tuomet automatiškai taikomas Europos tyrimo orderis. Tuo tarpu dabar visiškai neatsižvelgiama į tai, kokios priemonės pasitelkiamos, kokie laikotarpiai ir panašiai. Europos tyrimo orderis veikia visais įmanomais ir neįmanomais atvejais. Vykdomoji, vykdančioji valstybė nenumačiusi reikiamų mechanizmų. Ir aš manyčiau, kad mes turėtumėm tą klausimą iš tikrųjų nuodugniai išnagrinėti, kad, galėtų, kad užtikrintumėm piliečių teisės ir jų laikymasi. Tam, kad Europos tyrimo orderis veiktų sklandžiai, jis turi būti išduodamas teismo institucijos. Teisėjas turi išduoti tą orderį. Vykdymas nėra automatinis. Vykdymas turi būti užtvirtintas vykdančiosios valstybės teisėjo. Taip pat turi būti palikta galimybė vykdomosios teisė, e, valstybės teisėjui apskūsti O tam, kad orderis būtų vykdomas, turi būti abipusiškai ir vienoje, ir kitoje valstybėje traktuojamas vienodai, e, abipusiškai vienodai traktuojamas nusikaltimas arba įstatymo pažeidimas. Jeigu vienoje valstybėje tam tikras veiksmas nelaikomas teisės akto pažeidimu, tai kaip galima tą faktą tirti kitoje valstybėje, kur jis laikomas įstatymo pažeidimu. Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Fos. Labai ačiū. Vis, jau iš tikrųjų buvo daug kas pasakyta, taigi aš dabar tiesiog apsiribosiu porą pastabų savo vertinimu. Europos tyrimo orderis yra prasmingas tada, kai yra uh, bendri standartai baudžiamojoje teisėje. Su tuo yra susijęs aštuntas darbo atvarkės klausimas ir man atrodo, kad būtų buvę geriau galbūt pirmą aptarti baudžiamosios teisės suderinimą ES, na, bet yra kaip yra. Aš dabar norėčiau paminėti dar kokį dalyką dėl domenų apsaugos pagrindinių laisvą agentūra apgailestavo, kad nebuvo atsižvelgta į 2008 metų pagrindų sprendimą. Aš norėčiau pasakyti, kad e, visuose duomenų perdavimo procedūros etapuose turėtų būti paisomas mes duomenų apsaugos. Ta turėtų daryti ir pagrindinių laisvę agentūra ir um, Europos. Um, e, Domenų apsaugos pareigūnas. Ačiū, viskas buvo užsirašyta. Taigi dabar suteikime žodį pranešėjai, o taip pat ir pagrindinių laisvą agentūros atstovai. Galbūt norėtų pasisakyti ir taryba. Bet prieš tai suteiksiu žodį agentūrai, paskui ponu Melo. Prašom, agentūra. Ačiū, pirmininkė, aš, daug, aš viską pasirašiau. Man tikrai buvo įdomu išgirsti, ką Jūs pasakėte. Buvo tik vienas, buvo vienas klausimas, į kurį aš dabar tikrai labai norėčiau atsakyti. Ponas Dižon kalbėjo apie tai, kad reikėtų galimybės atsisakyti vykdyti tyrimo orderį dėl pagrindinių laisvių taisyklės pažeidimo. turėtų būti e, rimtų priežasčių tokiam atsisakymai, galbūt būtų galima pasinaudoti procedūrą numatytą prieglapšio suteikimo sistemoje. Aišku, turėtų būti tam e, tikros datos, garantijos. Procedūra turėtų vykti labai sparčiai, norint užtikrinti, kad nebūtų pažydžiamos pagrindinės laisvės dėl išsitęsusio proceso. Ačiū. No. Ačiū, galbūt taryba norėtų pasisakyti, jeigu tai prašom. Yes, thank you, Mr. Chairman. Uh, well, on behalf of the Council... Ačiū pirmininkė, tarybos vardu galėčiau pasakyti, kad ši valstybių narių iniciatyva šiuo metu intensyviai svarstama taryboje, šiuo metu, kai mes kalbame. Uh, Taigi mes esame labai dėkingi agentūrai už jos nuomonę. Ir turiu pasakyti, kad ir taryboje viskas stumėsi į priekį, šiuo metu aptarinėjamos atsisakymo priežastis dėl pagrindinių laisvių. Taip pat e, kalbame ir apie tokį atsisakymą priežastį kaip potenciali grėsmė pagrindiniams laisvėms. Taigi aš siūlyčiau dar kartą grįžti prie šios diskusijos, kai bus aiškiai suformuluota tarybos pozicija. Ir jeigu turite kažkokių tai pasiūlymų dėl formuluočių, tai jie yra labai laukiami. Šių nuostatų Mūsų tikslas yra priimti politinį sprendimą dar pirmininkaujant Vengrijai, tačiau tikrai jokių būdų iki Liepos mėnesio dar neturėsime galtinio teksto, tai yra ilgalaikis projektas ir reikės dar bent vienos pirmininkaujančios šalies, kad šis projektas būtų baigtas. Ačiū tarybai. Jeigu daugiau pastabų nėra, tai suteikiu žodį ponui Melo, tam, kad jis galėtų viską apibendrinti, prašom. Mais algumas, quase parece aquilo que no meu país chamaria um relatório em. Pirmininkė, ačiū. Ačiū kolegams. E, dėl visų šitų motyvų, kurie buvo čia buvo iškelti, turiu pasakyti, kad aš manau, kad šitas pranešimas. Na, reikia duoti jam šiek tiek laiko, kad jis kažkiek subręstų, jeigu galima tai pasakyti. Aš išklausiau, ką sakė papa Nikolau. Ir aš manau, kad, na, praktiškai aš suprantu, pritariu jo E, nerimui. Akivaizdu, kad 27 valstybių narių e, Europoje mes turime kažkaip palengventi procedūras, kad, e, na, tyrimas būtų veiksmingesnis. Tyrimai tikrai dažnai būna jau daugia valstybinio pobūdžio ir vis dažniau pasitaiko, kad nusikaltimai, nusižengimai yra atliekami įvairių valstybių narių atstovų, skirtingų valstybių narių atstovų ir tokiais atvejais mes turime tiesiog padaryti tyrimų sistemą lankstesnę ir įrodymų surinkimo sistemą lankstesnę. Tačiau tai nereiškia, kad nereikia paisyti valstybės narių suverenių teisių ir kita vertus e, tų valstybių narių teisė tvarko sistemos ypatumų. Tarpusą pripažinimas principas e, dėl šios priežastys yra savaime sudėtingas. Kai kuriuose kai, kurios, tarkim, proces, kai kurie procesai įmanomi vienose valstybės narise, bet neįmanomi kitose valstybės narise. Po to valstybės narės, na, bausmų lygis skiriasi ir panašiai. Hierarchija kitokia, valstybės kišimosi lygis skirtingas. Pavyzdžiui, dėl įrodymų surinkimų, tarkime, dėl DNR. Portugalijai, Vokietijai ar Graikijai procedūra skirtinga. Dėl šios priežasties yra absoliučiai sudėtinga gyvendinti šią direktyvą šio požiūriu. Aš manau, kad tai yra taip sudėtinga, kad, na, turiu atvirai pasakyti. Ir prašau tikrai atleisti mm, prelegento, bet jūsų nuomonė tokia neaiškiai išplaukusi, kad sunku priimti sprendimą dėl jos. Pavyzdžiui, galvojant apie tai, tarkime, turint galvoje, kad galime būti kažkoks motyvas, e, jo galbūt žmogaus teisės pažeidžiamos, tai reikia aiškiai pasakyti, kad žmogaus teisės reikia veiksmingai apginti, pagrindinės teisės reikia veiksmingai ginti, to nesakoma. Ne, taip, būtina tai daryti, bet kokiamis priemonėmis apginti tas pagrindinės teisės. Todėl dėl šios priežasties aš pabrėžiu tą principinį klausimą. Europa čia tikrai turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Taip, sutinku, bet reikia atsižvelgti į skirtybės, baudžiam, skirtybės baudžiamosiuose sistemose egzistuojančias. Reikia visų pirma atlikti suderinimą, suvienodinimą įvairių baudžiamų sistemų ir, tarkime, Portugalo, Portugalo, Portugalijos teisėjas, kuris turi priimti sprendimą Maltoje tai teismo instancija turi pateikti kažkokius tai įrodymus, kuriuos jie mano esant teisėtais. Ir tai vyks nepriklausomai nuo to, ar yra Maltoje su Port Maltos ir Portugalės pasirašytas savitarpio sutarimas ar ne. Ir tada galima sakyti, kad tokie reikalavimai yra viršesni nei įprastinė praktika nusistovėjus tarp valstybių narių ar valstybėse narise. Atsiprašau. Na, daugiau čia nesiplėsiu, tai yra labai sudėtinga tema. Aš taip pat ilgai diskutavau su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad vieną dieną mes kažkaip tai pasieksime tinkamą, parengsime tinkamą dokumentą, kurį galėsime parengti, pateikti parlamentui. Tikrai sudėtingas darbas, bet labai įdomus. Ačiū ponui Grimheden už ataskaitą. Mes su nekantrumu laukiame tolimesnio bendradarbiavimo su pagrindiniu laisvu agentūra. Labai jums ačiū, susitiksime kitą kartą. Dabar reikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra septintas klausimas. Kelionės dokumentų, kurių turėtų jūs teikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašas ir šio sąrašo sudarimo mechanizmo sukūrimas. Pranešėja yra ponė Tanja Fažon. Reikėtų sukurti tokį mechanizmą, kuris užtikrintų, kad nuolat būtų atnaujinamas sąrašas su kelionės dokumentais. Pone Fežon pristatys pranešimą, iš karto ją ir suteiksime žodį. Uh, Na, o paskui pradėsime diskusiją su salėje esančiais komiteto nariais. Prašom, ponė Fažon. Um, Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Norėčiau iš karto informuoti, kad aš pasinaudosiu progą ir kalbėsiu slovėnų kalbą. Um, veseli me, da smo v tem odboru že napredovali. Ačiū pirmininkė. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad buvo pasistumėta į priekį su šia procedūra ir kad šiandien jau galime aptarti e, tą dokumentą, kurį aš parengiau. Aš buvau susitikusi su šešėliniais pranešėjais, taip pat ir komisijos bei tarybos atstovais ir dėkoju visiems už puikų bendradarbiavimą. Uh, Ši ataskaita yra gana techninė, tačiau tuo pat metu ji turi ir gana didelį politinį svorį. Aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad pasidalinote su manimi savo nuomonėmis. Nebuvo gauta daug pakeitimų dėl komisijos pasiūlymo. Komisijos pasiūlyme uh, yra mechanizmas, pagal kurį turėtų būti sudaromas kelionės dokumentų sąrašas. Turime ne tokius kelionės dokumentus, kuriuos turėdami asmenys galėtų kirsti ES išorės sienas. Toks sąrašas jau egzistuoja, bet jis nėra oficialus ir valstybės narės nėra įpareigotos informuoti apie kokius nors pasikeitimus, apie naujų kelionės dokumentų pripažinimą arba nebepripažinimą. Europos komisija yra pateikusi pasiūlymą ir jeigu tą pasiūlymą patvirtins Europos parlamentas, situacija pasikeis. Kas pasikeis? Tas sąrašas bus teisiškai privalomas ir jis bus prieinamas internete. Dar vienas svarbus klausimas. Europos komisija mus informuos apie siūlomus pasikeitimus ir mes galėsime reaguoti tuos pasiūlytus pakeitimus. Mano e, ataskaitoje yra vienas labai svarbus elementas ir jį norėčiau paminėti. Europos komisijos pasiūlyme e, valstybės nurodoma, kad valstybės narės turėtų notifikuoti e, komisiją apie tai, kokius kelionės dokumentus jos pripažįsta ar kokių nepripažįsta. Tačiau Komisija nieko nenurodo, kas būtų daroma, jeigu valstybė narė per nurodytą laiko terminą nepateikia notifikacijų. Mano pasiūlymas būtų štai koks. Jeigu valstybė narė nepateikia informacijos apie kelionės dokumentus, tai automatiškai reikštų, kad tokia valstybė narė pripažįsta tą vieną ar kitą kelionės dokumentą. Tokios, tokiu būdu valstybės narės būtų motivuotos aiškiai pasakyti savo poziciją laiku. Uh, ir be abejo tai palengvins trečiųjų šalių piliečiams gyvenimą, tiems piliečiams, kurie keliauja į ES. Praeitie yra buvę labai nemalonių situacijų ir jos susiklostė dėl to, jog tokio mechanizmo dėl sąrašo atnaujinimo neegzistavo. Tarkim, valstybių narių pasienio pareigūnai kartais neleisdavo trečiųjų šalių piliečių įvykti ES, nes tiesiog jie nežino, nepažinodavo tokių dokumentų, kuriuos turėdavo. Kai kurios valstybės narės dėl politinių priežasčių nepripažįsta kai kurių uh, E, šalių piliečių dokumentų, pavyzdžiui, Kosovo piliečių dokumentų. Taigi valstybės narės turėtų nurodyti, kokius dokumentus jos pripažįsta. Reikėtų ir patikimo mechanizmo, kuris leistų valstybėms narėms teikti informaciją apie pakeitimus. Labai gerai, kad valstybės narės gali e, keistis informaciją apie tai, kokius dokumentus jos pripažįsta ir kokių ne. Uh, Ta galėčiau pasakyti ir apie Europos komisijos pasiūlymą dėl komiteto įsteigimo. Tas komitetas turėtų gelbėti komisijai ir tas komitetas turėtų būti tam tikra informacijos mainų platforma. Norint išvengti nemalonių situacijų pasienyje, reikėtų, kad komisija kiek įmanoma greičiau baigtų įdėkti elektroninę domenų bazę. Tokios bazės pagalba būtų įmanoma vizualiai palyginti kelionės dokumentus. Tai būtų dar viena papildoma priemonė pasienio pareigūnams. Kol kas tokios domenų bazės dar nėra. Pareigūnai naudojasi popieriniais dokumentais, storais dokumentais, tačiau e, pareigūnai negali naudotis dokumentų nuotraukomis e, internetu. Kiek aš žinau, tokia elektroninė domenų bazė yra ilgalaikis tikslas ir mes dar turėtumėm šiek tiek palūkėti, kol ji bus įdėkta. Aš norėčiau baigdama jūsų paprašyti pakeitimus pateikti iki pirmadienio, 5 valandos po pietų. Aš tikiuosi, kad galėsime balsuoti komitete balandžio pradžioje. Na, o pavakar įvykusio susitikimo su šešėliniais pranešėjais, aš tikrai nesitikiu kažkokių tai komplikacijų. Na ir baigdama, dar kartą noriu pasakyti, kad aš pritariu komisijos pasiūlymai. Ačiū. Labai ačiū poniai Fadžon. Dabar pažiūrėkime, kokie komiteto nariai norėtų pasisakyti. Visų pirma, ponė Nevelteva. Ačiū, ponas pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau. Nu, padėkoti ir pasveikinti pranešėją už tą darbą ir už tai, kad kaip taip išsamei pristatė šitą darbą. Kaip mes mekar, kaip visi šešėliniai pranešėjai susitikome, tikrai buvo vaisingas susitikimas ir tikrai bendrai turime pasakyti, kad didelių kažkokių nesutarimų net neturime. Šitas posėdis mums leido būtent <clears throat> daugiau pasitikslinti savo pozicijas ir paremti kai kurias pozicijas, kurias norėjome čia apginti Europos parlamente. Na, dėl manęs man buvo kilę tokia pora klausimų abejonių ir jos abi buvo atsakyta per sustikimą su, to, su, su šešėlinis pranešėjais. Pirmasis toks buvo klausimas, koks bus parlamento vaidmuo šioje procedūroje, bet ponia Fajon man pasakė, kad ji pateiks techninius pakeitimus susijusius su naujaja taisykle komiteto procedūros ir tai užtikrins, kad parlamentas jos laikysis. Na, o antrasis klausimas buvo susijęs su galimybė padaryti veiksmingesnę kelionės dokumentų pripažinimo procedūrą konsulinių pareigūnų, tarkime, lygmenių ir aš norėjau sužinoti, kokią galimybę, tarkime, Europos komisijai, valstybėms narėms pateikti elektroninė duomenų bazė, kurioje būtų sutelkti visi pavyzdžiai kelionės dokumentų. Kaip pasakė pranešė, tai numatyta, aišku, reikia pasitelkti kantrybę, bet mes džiaugiamės, kad tai yra numatyta, kad tai yra nu, na, perspektyvoje kažkur šviečiasi. O toliau dėl laiko, kuris bus suteiktas valstybėms narėms pranešti valstyb... komisiją apie pripažinimą ar nepripažinimą kažkokio dokumento ir jei tas terminas bus pra... praleistas, tai automatiškai dokumentas tampa pripažįstamu, tai aš remiu čia pranešėjos poziciją ir dar noriu kartelėje padėkoti už jos bendradarbiavimą ir darbą kartu. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Ponas Tavares, jums žodis. Em primeiro lugar, Quero agradecer à colega Fajon. Ačiū. Pirmininkė, visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Fajon už jos už bendradarbiavimą ir už tai, kad ji pateikė tiek daug informacijos vakar įvykusiame susitikime. Aš taip pat esu jai dėkingas už jos puikias idėjas. Man atrodo, tikrai yra labai gera mintis. sukurti domenų bazę su dokumentų pavyzdžiais. Man atrodo, tokia domenų bazė būtų labai naudinga pareigūnams, kurie turi tikrinti trečiųjų šalių piliečių, kurie kerta ES sienas dokumentus. Man atrodo, tokia domenų bazė būtų tikrai labai naudinga. Aš esu gavęs daug skundų iš e, savo šalies dėl to, kad kai yra keičiami asmens tapatybės dokumentai, kai tarkim pereinama nuo vieno e, tapatybės kortelės pavyzdžio prie kito, tokie nauji dokumentai kitose šalise tiesiog nepripažįstami, netgi jeigu ta šalis priklauso Šengeno teritorijai. Man atrodo, būtų naudinga tokią domenų bazę naudoti prie išorės sienų, bet taip pat ir, ir, ir ES viduje. Tai būtų ir tam tikra garantija piliečiams, kad jų dokumentai bus laikomi galiojančiais. Aš pritariu idėjai, kad vienas mėnuo yra visiškai pakankamas laiko tarpas, uh, valstybėms narėms pateikti informaciją apie vizas. Man atrodo, tai tikrai pakankamas laikotarpis, jeigu nėra jokių komplikacijų. Jeigu vis dėlto valstybė narė e, atsisako e, tai turėtų būti pateikiamos pagrystos priežastys. Tikiuosi, kad pranešėjai tai atsižvelgs. Baigdamas dar kartą dėkoju. Ačiū. Dėkoju toliau, pane Stanoka. Yes, uh, you, chairman, and, uh, have... Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie dėkojo poniai Tažon už jos darbą. Vakar mes aptarėme daug dalykų. Aš nemanau, kad bus kažkokių tai didelių problemų dėl pakeitimų. Dokumente aš paminėjau vieną dalyką. Tie asmenys, kurie sudaro daugiau kaip 15 procentų mano šalies Latvijos populacijos, buvo tiesiog pamiršti. Deja, taip atsitiko. Mano šalies institucijos tiesiog pamiršo pranešti, kad tokie asmenys turi specialų statusą. Latvijos teismas yra prieėmę sprendimą dėl tokių asmenų, kurie neturi Latvijos pilietybės, e, bet kurie anksčiau turėjo TSSR pilietybę. Aš manau, kad reikėtų atsižvelgti ir vizų reglamentą tie asmenys, kurie turi valstybių narių išduotus dokumentus ir kurie nėra jokių šalių piliečiai. Tokia būtų kategorija ir ją reikėtų įtraukti. Aš tikiuosi, kad ši asmenų kategorija nebus pamiršta, naudodamasi progą. Ir tuo faktu, kad ponas Lopes Aguilar pirmininkauja šiam posėdžiui, Aš norėčiau priminti, kad mes ketiname surenkti klausimus dėl tokių asmenų, kurie gyvena Europos Sąjungoje ir turi specialų statusą. Ačiū. Ačiū, ponė Ištanoka. Panašu, kad daugiau niekas nenori pasisakyti, taigi galbūt suteiksiu žodį komisijai arba pirmininkančio šalies atstovams. Žanda Koister atstovauja šiandien komisiją. Prašom. Um, yes, thank you, Mr. Chairman, and I can be very brief. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Komisijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą, kuris buvo parengtas šios dienos diskusijai. Mes manome, kad jos pasiūlyti pakeitimai yra primtini komisijai, ypač trečias pakeitimas kuriuo bandoma užpildyti teisinę spragą dabartinėje sistemoje. Tai yra bandoma apibriežti, kas būtų daroma, jeigu valstybė narė nepraneša, ar jį pripažįsta, ar nepripažįsta vieną ar kitą kelionės dokumentą. Taigi aš džiaugiuosi tokiu pakeitimu. Aš manau, kad tai labai sustiprintų ir poziciją taryboje galbūt kai kurios šalis ir nebus patenkintos tokio sprendimu. Dėl a, pilietybės neturinčių asmenų, kurie gyvena Latvijoje. Vėlgi galėčiau patvirtinti, kad komisija norėtų įtraukti visus kelionės dokumentus išduotus trečiųjų šalių piliečiams, tai yra ne ES piliečiams. Ir čia reikia pasakyti, Čia mes nekalbame apie 1954 metų konvencijoje numatytus asmenų be pilietybės dokumentus. Mes kalbame apie kitą asmenų kategoriją ir jų dokumentus ir komisijai dėl to nekiltų problemų. Galiausiai elektroninė domenų bazė ir ten esantis pavyzdžiai. Kaip jau sakiau, kai pirmą kartą svarstėme komisijos pasiūlymą, mes neprieštaravome tam, kad būtų įdėkta tokia domenų bazė ir joje patalpinti kelionės dokumentų pavyzdžiai. Vis dėlto aš manau, kad reikėtų pataisyti dabar egzistuojančią duomenų bazę, o ta naujoji duomenų bazė yra ateities perspektyva. Tikiuosi, kad tai nėra pernelik tolimos ateities perspektyva, bet Tai yra vis dėlto ilgalaikis projektas. Visų pirma, mes manome, kad reikia spręsti dabar jau esančias problemas. Toks būtų preambulės pakeitimas. Tarkim, galima būtų paraginti komisiją pamastyti apie tokios domenų bazės įdėgymą. Taip, šią idėją būtų galima perkelti pasiūlymą. Be abejo, mes Esame nusteikę atvirai, galime mąstyti tokios domenų bazės įdėgymą, tačiau negalėtumėm e, tam pritarti kaip sąlygai, su kuria jūs pritartumėte e, mūsų pasiūlymai. Ačiū. Council, Mr... Ačiū. Dabar tarybos atstovas ponas Sorgi. Ar norėtumėte pasisakyti, jeigu tai prašom? E, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretném kiegészíteni, amit a bizottság mondott. És mind... Taip, aš trumpai keletą žodžių tik tai po to, pasis, kai pasisakė komisijos atstovas. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Fajon už jos pranešimo projektą. Tai, kas įrašyta į šį pranešimą, buvo aptarta tarybos vizų darbo grupėje. Na, kol kas diskusijos tik prasidėjo. Ir darbo grupė atsakingų šios klausimus, beje, rytoj e, susirinks ketvirtajam posėdžiui ir toliau šnekėsis apie tą projektą. Ponios Fajon, siūlymai yra labai artimi tai pozicijai, kurią na, gina ir valstybės narės taryboje. Beveik visi šie pasiūlymai E, remiami tarybos. Pirminkaujančios, tačiau pirminkaujančios valstybės vardu turėčiau pasakyti, kad pasiūlymas dėl ketvirtojo straipsnio, kuriame sakoma, kad jei valstybės narės praleidžia tą pranešimo terminą ir panašiai, tai šitam pasiūlymui ne visos valstybės narės dar pritarė ir pirmininkaujantį valstybę yra pateikusi pasiūlymą dėl šio klausimo ir dabar mėginame pasiekti kažkokį konsensusą taryboje. Ačiū. It, reporter, Mrs... Ačiū. Dabar suteikiu žodį pranešėjai Tanja Fadžion, kad ji pateiktų išvadas. Eh, um informacije, tako predstavnikov Evropske komisije kot sveta. Pas... Ačiū, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų informaciją, taip pat ačiū ir tarybos bei komisijos atstovams. Ačiū ir kolegoms šešėliniams pranešėjams. Panašu, kad bendroji pozicija yra štai kokia. ES reikia tokio mechanizmo. Tikrai labai norėčiau, kad ir taryboje būtų patvirtinta mūsų iniciatyva. Tai reiškia, kad jeigu per vieną mėnesį valstybė narė nepraneša, kokia yra jos pozicija, tai būtų laikoma automatiniu pripažinimu. Aš tikiuosi, kad ši iniciatyva taryboje bus taip pat patvirtinta. Aš manau, kad e, tai yra labai svarbus pasiūlymas, jam pritarė visos politinės frakcijos. Norėčiau pasiūlyti Europos komisijai pagalvoti apie galimybę įdėkti elektroninę domenų bazę, kur būtų kelionės dokumentų pavyzdžiai, fotografijos. Tai būtų tikrai labai naudinga. Kolega Tavareš kalbėjo apie suklastotus pasus. Anksčiau tokių sukla, suklastotų dokumentų sąrašas egzistavo, bet dabar komisija jo neįtraukė į naują pasiūlymą. Kiek aš žinau, tai buvo padaryta dėl to, kad e, toks sąrašas neturėjo jokios naudos. Galima būtų pagalvoti, ar tokį sąrašą ateityje reikėtų naudoti. Galbūt ateityje pasienio pareigūnai galėtų naudotis ir fiktyvių dokumentų sąrašais, tai irgi padėtų jiems atskirti tokius pasus ir juos atpažinti. Apie tai nekalbama dokumento projekte, tačiau toksai sąrašas praeitie egzistavo. Dėl komitologijos, kaip jau sakiau vakar, aš rengiu reikalingus pakeitimus dėl procedūrų, dėl komitologijos, remiuosi Lisabono sutartimi. Ir tikrai norėčiau išvengti bet kokių nemalonių situacijų ir jūs patikinti, kad bus parengti septyni pakeitimai, na, o Europos parlamentas turės galimybę sureaguoti bet kokius pakeitimus. Ir vėliau, kuomet komisija išsiūs pakeitimus dėl kelionės dokumentų pripažinimo ar nepripažinimo. Taigi, visi, visus jūsų komentarus ir pastabas bus atsižvelgta. Ir aš tikiuosi, kad jūsų pakeitimams taip pat bus pritarta. Labai ačiū, ačiū už jūsų atvirumą ir pasirengimą įtraukti tuos pakeitimus, kurie buvo paminėti diskusijų metu. Dabar jau galime baigti šį darbo tvarkės klausimą ir dar norėčiau priminti, kad pakeitimus šiam dosiją galite siūsti iki kovo 21 dienos pirmadienio 5 valandos po pietų. Na, o balsavimas turėtų vykti balandžio 12 dieną. Ar gerai? Taigi tiek šio darbo tvarkės klausimų. Na, o dabar galime eiti prie kito klausimo. O paskui vyks koordinatorių posėdis. Jis turėtų prasidėti 6.30. Mums dar liko labai įdomus klausimas, aštuntas klausimas. Turėtumėm pasikeisti nuomonėmis pirmą kartą apie baudžiamosios teisės suderinimą ES. Jūs žinote, kad baudžiamosios jurisdikcijos sritis yra labai svarbi, ypač po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis ir Libė komiteto koordinatoriai nusprendė parengti e, ataskaitą savo iniciatyvą skirtą baudžiamai teisiai. Ataskaitos e, pavadinimas buvo pakeistas ir dabar skamba taip ES požiūris į baudžiamąją teisę. Na, o šiandien pirmą kartą apsikeisime nuomonėmis šiuo klausimu. Uh, Ponas De Jong, pranešėjas, mums pristatys savo nuomonę šiuo klausimu. Paskui galbūt suteiksime žodį tarybos ir komisijos atstovams ir pradėsime diskusiją. Ponas De Jong, jums kaip pranešėjui suteikiama žodis. I, uh, title, um, Man labai džiugu, kad jūs pakalbėjote jau apie pavadinimą, nes e, buvo numatyta kalbėti apie baudžiamosios teisės harmonizavimą ir tas pavadinimas yra suartinimas baudžiamosios teisės, suderinimas. Sekretoriatui pateikiau pirmą eskizą dokumento, pagal kurį mes keisimės nuomonėmis, bet Šios dienos posėdžiui man pateiktuose dokumentuose jo neradau. Tikiuosi, kad visiems kitiems jisai buvo išdalintas. Trumpai išdėstysiu vis tik tais temą, o dar norėčiau išsiaiškinti, ar šešėliniai pranešėjai pageidautų prieš oficialų pristatymą susitikti. Mes galėtumėm tarpusavyje apsikeisti nuomonėmis ir tada galėčiau um, pranešimo projektą padaryti. Dabar jau esmės. Čia ne tiek mm, materialinė, ne, procedūrinė, kiek materialinė baudžiamoji teisė. Jau buvo daug kas pasakyta apie materialinę teisę, apie procedūrinę jau yra parlamento pranešimų. Kamgi reikalingi pranešimai materialiniai baudžiamai teisiai? Maničiau, kad reikėtų čia jau pagalvoti apie baudžiamosios teisės pobūdį. Viena vertus, tai yra politikų atsakas į kylančias problemas. Baudžiamoji teisė yra politikų atsakas. Mes aktyvus, e, aktyviai veikiame ir pasitelkiame savo veikimui baudžiamąją teisę. Teisinėje sistemoje baudžiamoji teisė e, visuomet buvo laikoma paskutinė priemonė. Europinėje teisėje labai viskas panašu, sakykime, jeigu kyla kažkokia problema valstybėje narėje, tai tuo met e, jis sprendžiama paskutinėje vietoje per baudžiamąją teisę. Ir baudži... pasigirsta dažnai balsų, kad reikia baudžiamąją teisę visose valstybėse priderinti ir padaryti europinio lygio. Bet harmonizavimas yra labai delikatus dalykas, reikia vis tik tais rasti kažkokią tai pusiausvyrą tarp tos um, baudžiamosios teisės europinių mastų ir tarp to, ką jinai atneš, ką jinai duos. Kaipgi tą pusiausvyrą surasti? 83 steigimo sutarties straipsnis tą reglamentuoja, o taip pat 2008 metais taryba ėmėsi iniciatyvos, priimdama tam tikras išvadas e, baudžiamosios teisės rytyje. Aš manyčiau, kad kai kurios teisės da, e, kai kurios teksto dalys, kurias pateikė taryba, labai įdomios. Taryba kaip tik prieš Lisabonos sutartį tą padarė ir parlamentas neturėjo galimybės šio dokumento aptarti. Komisija e, išleido atskirą deklaraciją, taip kad labai neaišku dabar, kokiagi, koksgi tų išvadų statusas realiai. Aš Mm, norėčiau pasakyti, kad šis mano pranešimas yra atsakas, dalis e, atsako, sakykime, į tai, ką iki šiol padarė taryba. Pirmiausia, ten yra atskiriama baudžiamoji Europos teisė ir baudžiamoji nacionalinė teisė. Aš rėmiausi pirmiausia Amerikos teisę, nes labai naiviai galvojau, e, kad Amerikos teisę galėtumėm pasiremti, bet pamačiau, kad kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Nes iš pradžių atrodė viskas labai suprantama, bet pabaigoje viskas buvo be galo neaišku. Antras dalykas tarybos išvados ir steigimo sutartis. Jų pagrindų galima buvo nustatyti tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos aišku, kad reikalinga baudžiamoji teisė europinių mastų. Baudžiamojoje teisėje yra tam tikri principai, kurie yra pagrysti tarptautinė žmogaus, e, teisė, žmogaus teisų teisė. Pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kokiose srityse veikia baudžiamoji teisė ir kaip ji įtakoja mūsų priimamas, priimamas priemonės nuostatas. Kol kas sistemos neturime, pagal kurią visus tuos principus e, galėtumėm apibendrinti. Manyčiau, kad būtų labai naudinga parlamentui turėti tokią, e, tokį principų rinkinį didelė darbo dalis jau buvo atlikta, e, jau yra sukurta, sukurti tam tikri principai, jų niekuomet nereikėtų išleisti iš akių, kai kalbame apie baudžiamąją teisę. Trečias aspektas būtų institucinis aspektas. Labai gerai yra susitarti dėl principų, tačiau reikalinga ir pati sistema, kuria būtų paremtas visų institucijų veikimas ir tų principų taikymas. bei koordinuotai sprendžiami baudžiamosios teisės klausimai. Deja, kol kas valstybės narės taryboje nei dėl jokios sistemos susitarusios nėra. Parlamente, komitete mes iki šiol irgi nebuvome nei kompetentingi, nei ne, nebuvome kompetentingi viską, visus klausimus kylančius teisė, baudžiamosios teisės įties spręsti taip, kaip turėtumėm spręsti. Aš manyčiau, kad reikia užtikrinti baudžiamosios teisės nuseklumą e, ir aiškinti kokius principus galime nuolatos pasitelkti. Jeigu mano pranešimas bus patvirtintas, tai labai įtakos mūsų darbo metodus su baudžiamąją teisę. Bet kokiu atveju lauksiu jūsų klausimų. Ačiū, ponė Dejongai. Norėčiau paklausti kolegų, kas nori pasisakyti žodžiai, žodį suteikiu parlamentarams, tačiau pirmiausia norėčiau suteikti žodį tarybos ir komisijos atstovams. Ponas Vitas Sanka. Ačiū pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad vyksta dabar ši diskusija. Aš džiaugiuosi, kad dabar aptarėme Tuo pačiu metu ir taryboje, ir parlamente pasiūlymus susijusius ir su procedūrinė, ir su materialiaja teisė. Man atrodo, ši iniciatyva vykdama pačiu laiku. Taip pat ir pranešėjas labai laiku pateikė ataskaitą. Buvo pateikta ir tam tikrų politinių pamastymų ir tai tikrai turėtų padėti užtikrinti tvirtinamų instrumentų nuoseklumą. Jūs kalbėjote apie tarybos gairias, taip iš tiesų jos buvo patvirtintos 2009 metais. Prieš tai prieš septynerius metus, 2002-aisiais, buvo patvirtintos ankstesnės gairės ir iš tikrųjų taryba tikrai labai paiso tokių gairių, rengdama galutinę dokumentų, dėl kurių tariamasi taryboje versiją. Taigi, vadovaujamasi ne vien tik pačiais principais, kaip po tokiais turiuomenį proporcingumą, sankcijų apriepti. Visur yra paisoma pagrindinio principo, tai yra neiti toliau, negu kad būtinai reikia. Reikia reglamentuoti europinių lygmenių tik tai, ką būtinai reikia, na, o valstybėms narėms turėtų būti palikta pakankama veiksmų laisvė ir paisomas subsidiarumo principas. Taigi, kiekvieną, kiekvieną atveju reikia rasti tinkamą pusiausvyrą. Taryba įkvėpimą semėsi būtent iš mano minėtų gairių rengdama teisės aktų projektus. Ir be abejo, tai taikoma ne vien tik tarybai. Iš tikrųjų, reikia bendro principų sąrašo. Aš labai džiaugiuosi, kad taryba, parlamentas ir komisija susės kartu ir viską aptars. Tokia idėja ir buvo. Jūs galbūt prisimenate, kad e, dar Stokholmo programoje buvo eilutė apie tai, buvo kalbama apie tai, kad reikėtų toliau mąstyti apie visoms trims institucijams bendras gairias. Mes laukiame pasiūlymų ir tikimės, kad komisija taip pat pateiks savo pasiūlymų dar šiais metais ir tuomet, remdamiesi komisijos pasiūlymų, mes galėsime tęsti darbą. Na, o tuo tarpu mes kiekvieną dieną vykdame baudžiamąją politiką. Kalbame apie kibernetinius arba internetinius nusikaltimus, taip pat uh, žmonių kontrabandą, seksualinį vaikų išnaudojimą. Aptarėme pagrindinius principus trilogė. Ir manau, kad tos gairės praktikoje tikrai plačiai įgyvendinamos. Nuo 2002 metų taryba tokias gairias taiko savo kasdienėme darbe. Ačiū. Ponas Jekolino. Ir paskui ponė Lutford. Latford visų pirma. Ponas veiklos. Bet visų pirma žodis ponui Jekolina. Pirminkė, aš labai trumpai išklausiau pranešėjo pasisakymo ir tikrai nekyla abejonių, kad mes turime pakeisti pavadinimą šito dokumento ir tiesiog, na, priimti tokį europinį požiūrį baudžiamosios teisės srityje. Turime kažkokias orientacijas patvirtinti, kurios susijusios su Lisabono sutartimi, kaip matėme, tar, kaip tai buvo daroma, tarkim, pagal Stokholmo programą. Yra teisės sritis, kurie gau, glaudžiai susijusi su nacionaliniu suvertėto klausimu. Ir tai būtent baudžiamoji teisė. Ir šiandien ta europinė dimensija nusikalstamumo, tai yra tas daugia valstybiškumas nusikalstamumo ar būtų kalbama apie narkotikų priekybą, ar priekybą žmonėmis, ar, tarkime, kitus nusikaltimus, reikalauja iš mūsų na, imtis kitokio požiūrio. Taigi aš manau, kad kokį požiūrį be pasirinktumėm, neturime pamiršti svarbesnio įvertinimo apmokymo teisės srities darbuotojų. baudžiamosios teisės srityje pažangos nepasieksime, jeigu e, nenumatysime tikro, ap, tikrų apmokymų visiems e, teisės ryties darbuotojams ir teisėjams ir policininkams ir, ir kitiems. Taigi aš labai dėmiai stebėsiu šito klausimo tolesnę plėtotę ir manau, jog yra labai svarbu imtis, na, nustatyti tokį metodą, kuris palieks, padės kažkaip kiek įmanoma daugiau suvienodinti valstybių narių baudžiamasias sistemas, užtikrinti bendradarbiavimą, siekiant. Na, už, užsitikrinus tarybos e, na, valią sieki e, daryti pažangą, pažangą šioje srityje, nes dabar tikrai gyvenime svarbių istorinių politinių laikotarpių. Pirmininkas, ačiū. Pane Latford. <laughs> Whatever. <laughs> Whatever. Just call me Sarah. It's easier. <laughs> Ačiū, pirmininkė, galite mane tiesiog vadinti Sara, tai bus paprasčiau. Man atrodo, kad iš tikrųjų įgyvendinamas labai svarbus projektas. Aš džiaugiuosi šiuo pranešimu savo iniciatyva. Taip pat net Taip pat noriu paminėti ir tarybos išvadas, džiaugiuosi, kad jas turiu. Man atrodo, kad turime būti labai atsargus. Kurdami teisės aktus dėl e, materialiosios procedūrinės teisės. Ponas De Jong kalba ir apie tam tikrą patarėjų komandą teisinėje tarnyboje, kuri galėtų patobulinti teisės aktų kokybę. Galbūt e, tai galėtų padėti renkti teisės akto projektus. Aš su panašia praktika esu susidūrusi kitame kontekste. Kai kurie politikai yra tiesiog mėgėjai, kai kurie politikai yra teisininkai, bet kaip teisės aktų kūrėjai mes turėtumėm daryti viską, kad būtų parengti puikiai suformuluoti ir kiek įmanoma tikslesni teisės aktai. Be abejo, reikia paisyti subsidiarumo ir proporcingumo principų. Ir siekti, kad teisės aktai turėtų papildomos naudos. Be abejo, ES mes turime būti labai atsargus, kurdami teisės aktus būdžiamosios teisės rytyje. Ponas Fizonka diskutavo ir su komisija. Buvo išsakyta mintis, kad visos trys institucijos turėtų kartu spręsti tokius klausimus. Manau, kad reikėtų konkrečių nuorodų, konkrečių taisyklių, kaip turėtų būti kuriami teisės aktai ir tai užtikrintų geresnę teisės akto kokybę. Jis man tikrai labai padėjo, e, rengiant praeisiais metais pranešimą apie vertimą raštų ir žodžių. Aš tikrai labai vertinu jo darbą ir jo požiūrį. Ant mano stalo guli tarybos išvadų projektas ir ten teigiama, kad komisija ketina pateikti pareiškimą, kuris turėtų būti įtrauktas į protokolą. Aš dar turėčiau patikrinti, kas buvo parašyta tame pareiškime, man tai iš tikrųjų labai įdomu. Man atrodo, kad šis pranešimas bus tikrai labai naudingas, aš darysiu viską, ką tik galiu. Uh, bendradarbiaudama su ponu Dejong. Man atrodo, būtų tikrai labai gerai, jeigu būtų tam tikra disciplina būdžiamosios teisės rytyje. Mes negalime skubotai priimti teisės aktus baudžios, būdžiamosios teisės srityje. Turime dirbti kiek įmanoma kruopščiau ir um, šis pranešimo projektas būtent e, toks ir yra. Aksel Vos, prašom. Ačiū pirmininkė, aš visų pirma norėčiau padėkoti už tai, kad ponas De Jong taip intensyviai e, rengia šį pranešimą, tai yra tikrai labai gerai, mes ir toliau turėtume būti ambicingi. Reikia atsižvelgti ir tai, ką pasakė Sara. Reikia nepamiršti, kad e, nacionalinėse valstybėse narėse baudžiamosios teisės sistemos formavosi per šimtmečius. Tos nacionalinės baudžiamosios teisės sistemos turi savų ypatumų. Ir mes turėtumėm pabandyti išsaugoti kiek įmanoma daugiau interesų, bet vis dėlto kažkaip tai ir žengti bendrą žingsnį į priekį. Įvairios sistemos šiaip ar taip remiasi kitomis sistemomis. Vienas, viena sistema įkvepia kitą, jos yra tarpusavio saveikios, nėra jokio, jokios izoliuotai egzistuojančios sistemos. Ir mūsų teisės sistema įsikvepia, gauna įkvėpimą kitose teisės sistemose, bet forsuotai skatinti tą evoliuciją būtų nenaudinga, bet to tai gali išprovokuoti ir pasipriešimą tam tikrą net jeigu tokių reformų ir būtų labai reikalinga. Ačiū, sako pirmininkas. Ar pirmininkaujantį valstybę norėtų kažką pridurti? Ponas pirmininkė, aš gal tik tai pakartosiu tai, ką jau pasakiau. Mes labai džiaugiamės šios pirmos diskusijos eiga, tai tikrai puikia mintis ją suorganizuoti ir parengti tokį politinį dokumentą e, parlamentui ir tarybai ir komisijai, tai būtų labai naudinga tokį tarp institucinį kažkokį dokumentą parengti. Taigi aš siūlyčiau surenkti susitikimą neformaliai visą tai aptarti. Ačiū. C'è anche un intervento della Commissione. Ar komisija nori pasisakyti? Um, I can only join in what has been said before. Trumpai pirmininkė. Komisijos manimo. Tai yra labai svarbus klausimas. Teisinis peizažas tikrai pasikeitė po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Dar parlamente ir taryboje vyksta e, kai kurios diskusijos dar atskirų priemonių, bet e, akivaizdu, kad bendras, ben, daugiau bendrumo turės būti. Komisija tikrai labai rimtai žvelgia į šitą užduotį, mes rengiame tarp e, žinybinius posėdžius, mes e, aptarinėjame vairius pasiūlymus šiuo klausimu, kadangi yra, egzistuoja e, Teisingumo generalinis direktoratas, jis yra atsakingas būtent už baudžiamosios teisės klausimus. pati institucija, aišku, turi dirbti siekdama ko didesnio suderinamumo, glaudumo, taigi mes e, tikrai pritarėm jūsų mintį bendrabarbiauti su visomis institucijomis, kad ateityje būtų lengviau. Taigi ačiū komisijai, sako pirmininkas. Ponas Dejong, prašau, baigiamam žodžiui. Ačiū, pirmininkė. Aš daug neišsiplėsiu. Aš manau, kad čia tikrai kolegos išreiškė susidomėjimą ir taryba, ir, ir, ir komisija taip pat pareiškė susidomėjimą šio klausimu, tai daug žadantis dalykas, tačiau aš taip pat su jum, kaip ir visi čia kalbėjo, pritariu minčiai, kad dar reikės papildomo posėdžio prieš parengiant pranešimo tekstą. Taigi tikrai rūpinsimės, kad tas posėdis būtų surenktas ir aš be abejo nesusisieksiu su taryba ir komisija šio klausimu. Na, o kalbant apie esmę. Faktiškai yra tik vienas skirtumas, lygnant su to, ką aš planavau, dėl to, ką pasakė ponas Fos ir dėl procesinės teisės. Aš, dėl to, aš tam neprieštarauju, visa tai susiję su 2007 metais, taigi ankstesnė kadencija, jeigu niekas neprieštarauja, galima e, perimti kai kurios principus, kurias paminėjo ponas Fos. Tai išplečia tam tikrą prasme šitą projektą, bet jeigu jūs manote, kad tai gera mintis, aš e, tam neprieštarausiu ir pritarsiu. Ir tuomet galbūt mums bus daugiau tiesiog galimybių pasiekti konsensusą. Pirmininkas, taigi, šio pranešėjo pasisakymo, ai, neprašau. Po Nelatford. Sarat. Dar vieną pastabą turėčiau. Kai apsilankiau BBC tinklalapyje ir kai diskutavome apie Europolo veiksmus, galimybę kontroliuoti ir panašiai. Tuo metu ponas Veinrait buvo kaip tik Londone. Aš tai perskaičiu BBC tinklalapyje. Ten Europolas siekia nustatyti apie 600, š, virš 600 pedofilų tapatybės. Tai yra susijęs su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Nežinau, ar tai kažkaip jį pateisina dėl to, kad jis nedalyvavo mūsų posėdėje, bet nar, norėjau tiesiog pasakyti šitą informaciją, nes labai apie tai kalbėjome pradžio posėdžio. Pirmininkas gerai, turėsime tai galvoje. Ir manau, kad dabar jau galime užbaigti posėdį, susitiksime rytoj ryte, 9 ryto. Pirm, pradžia posėdžio bus e, uždara ir kalbėsime su ponia Melstrom. Ačiū visiems, gero vakaro, na, o toliau koordinatorių posėdis.